Good morning, lady. Labas rytas. Dar kartą, ponius ir ponai. Dabar jau štai susirinkom visi. Tie, kas norėjo dalyvauti šiame svarbiame ir maloniame renginyje, jau atvyko. Koter komiteto narius priimti mums didelis malonumas. Noriu pasveikinti juos e, atvykusius iš regionų komiteto į, į Europos parlamentą. Ačiū Jums už dalyvavimą posėdį. Ačiū kolegoms iš regi komiteto. Džiaugiamės galimybę aptarti septintąją pažangų, sanglaudos ataskaitą ir džiugu rengti šį renginį. Sveikinu poną Osvald atvykus į mūsų posėdį, sveikinu jį išrinktą Koter komiteto pirmininku. Tikiuosi, kad toliau tęsime bendrus darbus, turime geros patirties šioje srityje ir tikiuosi, viskas vyks, visas tas bendradarbiavimas vyks kaip ir anksčiau. Sveikinu taip pat komisarę Kretsu atvykusiai mūsų posėdį. Nelengva buvo šiandien pasiekti Europos parlamentą, bet manau, kad visi turėjom tą pačią problemą - patekti šiandien į parlamentą. Mums bus labai malonu jūsų, ponė komisarė, išklausyti, išgirsti informaciją apie septintąją sanglaudos ataskaitą. Išgirsti apie tai, kokia yra jūsų nuomonė, jūsų išvalgos ir galiausiai, e, ką norėtumėt pasakyti, koter ir regi komitetų nariams. Pradžioje jau sakiau, kad e, pati kalbėsiu labai trumpai kadangi manau, kad svarbiau yra išklausyti mūsų viešnios, ponios komisarės. Noriu pasakyti, kad mes regių komitete labai dirbame susikaupę, turime plataus užmojo tikslų ir mobilizuojame visas pajėgas dirbdami sanglaudos politikos ateities labui ir tuo pat metu ES ateities labui stengiamės apimti visus busimosios sanglaudos politikos aspektus e, ir norime, kad būtų ir toliau dirbama prie įvairių iniciatyvų ir kad bus nagrinėjimos įgyvenimo ataskaitos. Mes kalbame apie mūsų politikų ateitį, kalbame apie tai, kokie e, galėtų būti tie blokai, iš kurių formuosime savo sanglaudos politiką ateityje. Kalbame apie septintąją pažangos ataskaitą šiandien ir kiekviename posėdėje savo. E, kalbame apie ją, esame susitarę dėl to, koks turėtų būti svarbiausias signalas siunčiamas dėl, e, dėl tos e, sanglaudos ataskaitos ir būsimos sanglaudos politikos. Pirmiausia, sanglaudos politika turi keistis, keistis į gerą. Turime pasinaudoti sukauptą patirtim iš seniau tam, kad galėtume būsimą sanglaudos politiką formuoti geriau, kad galėtume labiau ją orientuoti, nukreipti į ES piliečių poreikius. ES piliečių poreikiai turėtų būti mūsų visų pastangų svarbiausias tikslas. Turime atsižvelgti visus reikiamus pakeitimus ir juos kreipti taip, kad jie pirmiausia tarnautų ES piliečių poreikiams. Antra, mes iš tiesų tikime, kad atsiranda daugiau galimybių artimiau kombinuoti e, sanglaudos politiką su kitom ES politikomis. Geras e, mišinys, pavyzdžiui, tarp sanglaudos politikos, tarp švietimo, inovacijų, socialinių politikų, prekybos politikos padeda kurti papildomą vystimosi, suteikia papildomo postumių, pavyzdžiui, regionų plėtrai. Reikia, kad ta politika būtų gyva, lanksti ir kad ji būtų draugiška visiems, kad ji būtų pirmiausia orientuota į piliečių poreikius ir taip pat, kad būtų atsižvelgiama ES poreikius, nesusidurėma su vis naujais iššūkiais. Mes uh, norėtume, kad ta e, naujoji sanglaudos politika padėtų atsižvelgti į svarbiausius poreikius ir krizę šiandien, pavyzdžiui, migrantų krizę, į stichinės nelaimės, kaip jau sakėme, kad tai padėtų žvelgti ekonominės, klimato problemas, e, augimo ir užimtumo problemas kad padėtų kovoti su nedarbu kai kuriuose regionuose. Visa tai yra didžiuliai iššūkiai, o sangaudos politika turi tą reikiamą potencialą, kad būtų galima tuos iššūkius e, įveikti. Tokia yra mūsų nuomonė ir būtų tikrai įdomu išklausyti regionų komiteto nuomonę, nes mes papildome vieni kitų darbus ir taip pat išklausyti Europos komisijos nuomonę dėl septintosios sanglaudos ataskaitos. Baigsiu čia savo pasisakymą, paprastai aš kalbu daugiau, jūs tai žinote, bet taupydama laiką iš karto suteiksiu žodį kolegai Osvald, kad šis pratestų mūsų pasveikinimo žodį. Ponas Osvald, labas rytas, ponios ir ponai. E, aš Štai e, suprantu, kad trūksta laiko. Lab, ir akinius pamiršau, tad kalbėsiu labai trumpai. Supra, nu, norėčiau pritarti e, tam, ką minėjau mūsų pirmininkė ponia Mikhailova. E, štai, turime čia šį svarbų dokumentą. Noriu padėkoti poniai Mikhailovai, taip pat noriu padėkoti ponui Katanėjo buvusiam Koter komiteto vadovui. Manau, kad visi dirbsime toliau kartu draugiškai bendradarbiaujant, bendradarbiaujant. Iš tikrųjų turime tokias bendradarbiavimo tradicijas. Manau, kad įvykiai dabar klostosi labai sparčiai. Pavyzdžiui, ir po aštuonių mėnesių turėtume turėti naują reglamentą, kuris apims daugelį sričių. Ir turėtume tikrai labai rimtai susitelkti prie visų darbų. Ponas Spiridon yra mano pirmasis pavaduotojas. Taupydamas laiką aš taip pat baigsiu savo pasisakymą jau dabar ir pereikim iš karto prie svarbiausių esminių klausimų. Pirmininkė, dėkoju ponui Osvald, o dabar suteiksiu žodį komisariai Kretsu. Noriu ją pasveikinti atvykusią į mūsų posėdį ir jums žodis, ponė komisarė. Komisarė Kretsu, ačiū ponė pirmininkė gerbiami Koter ir Regio komiteto nariai, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami Koter nariai. Labas rytas visiems, man malonu šiandien būti čia posėdėje, dėkoju Jums už kvietimą e, apsilankyti tame tradicinėme bendrame posėdėje tarp regi ir koter komitetų, kai vyksta miestų ir regionų savaitės renginiai. Iš tikrųjų, kaip rodė ponas Osvald, mes turime labai svarbų dokumentą savo rankose, septintą sanklaudos ataskaitą ir E, svarbu padiskutuoti apie tai, kaip pasikeitė sanklaudos politika, kokią įtaką tai turėjo regionams e, visai dar neseniai. Ir manau, kad apie šią programą dar turėtume labai pagalvoti, kaip jinai turės atrodyti ateityje. Taigi turėsime daug penų apmąstymams. Kaip sakė ponia pirmininkė, labai svarbu yra tai, kad šiandien Kalbėti apie šią programą, apie šią ataskaitą yra labai svarbu, jo, nes dabar jau formuojamas būsimasis ES biudžetas, pirmininkas, ES komisijos pirmininkas ponas Junkeris sakė, kad pirmasis e, daugiametis finansinės programos projektas e, Gegužės mėnesį bus pateiktas e, Europos parlamentui, daryboms turėsime aštuonis mėnesius laiko pradėsime diskusiją su Europos parlamentu. E, jose, aišku, dalyvaus ir regionų komitetas, be kitako, ir pirmiausia, turime nuspręsti, kokie yra svarbiausiai poreikiai, o paskui žiūrėsime, kiek e, lėšų reikėtų tiems poreikiams patenkinti, o padaryti reikės tikrai daug. Visi žinome, kad Yra priežasčių laikytis optimistinio požiūrio, nes ES ekonomika vėl auga, vėl kūriamos darbo vietos, tačiau baimių yra nemažai, susiskaldimo daug, jos pasirodė pasaraisiais metais. E, e, klimato kaita, globalizacijos spaudimas, migracija irgi yra tie klausimai, kurie tebėra aktualūs, nors sprendžiami. Žmonių gyvenimui tai turi poveikį. E, Ir atlikus tyrimus mes matome, kad tos problemos nebėra aktualios. E, matome, kad dar yra ir netolerancijos apraiškų. Turime visi kovoti už tai, kad būtų išlaikytas solidarumas, kuriuo remdamas ES ir išlieka kartu, ir išlieka veiksminga. E, taigi sanglaudos politika, manau, yra svarbus dalykas. Tai ypatingai svarbu, nes ši politika paliečia daugybę žmonių ES. Pirmą kartą mes turime žemiausią per pastarosius dešimt metų nedarbo lygį. Manau, kad svarbu yra suprasti, kad ne visiems situacija yra vienoda. Yra tokių regionų, kur lygis dar blogesnis negu buvo prieš krizę, išsivystimo lygis, ekonomikos lygis. Turime suprasti, kad tebe egzistuoja dar susiskaldimo ir baimių mūsų visuomenėse. Turime spręsti šios klausimus, dirbti prie jų. Labai svarbu atsižvelgti į tą vietos ir regionų dimenciją, nes per nelik daug regionų yra tokių, kur žmonės gyvena skurdžiau nei kitur, kurie gyvena blogiau negu prieš krizę. Gaila, bet per nelik daug tebėra regionų, kur žmonės negali e, susirasti oraus darbo, e, jie negali, pavyzdžiui, dirbti iš namų, nes regionas nesuteikia tokių galimybių. Tai yra vadinamieji pereinamo laikotarpio regionai kuriems nepavyksta išspręsti pramonės pereinamo laiko tarp klausimų. E, didžiausiuose miestuose žm didėja žmonių skaičius, nes ten atvyksta žmonės iš regionų iškotami geresnio gyvenimo, didesnių perspektyvų, bet region, e, žmonės ieško didesnio darbo užmokesčio, geresnių gyvenimo sąlygų. Mūsų požiūrių daugiau negu bet kada anksčiau turime kovoti su neligybėmis, su skirtumais. Turime padaryti viską, kad kiekvienas ES pilietis turėtų vienodas galimybės. Nesvarbu, kur jis ar ji gyvena. Būtent dėl to esu daugiau negu bet kada įsitikinusi, kad turime E, skatinti konvergencijos procesus, tai yra labai labai svarbu. Turime skatinti ekonomikos plėtrą, socialinę įtraukti ir vienodas galimybės visose regionuose. Mano supratimu, mums reikia daugiau Europos ir jos turėtų būti daugiau visur kur. Kokia kryptimi turėtų vystyti sanglaudos politika, kokie turėtų būti prioritetai mes e, sulaukėme kritikos dėl kai kurios politikos, neva kai kurios politikos pernelyg lietai startuoja. Problemos e, viso to yra žinomos. Turime atsižvelgti į visas tas susiklošiusias aplinkybės ir dirbti kaip galime efektyviau artimiausiais mėnesiais, kad vietos, regionų ir nacionalinės institucijos visos prisidėtų prie prioritetų gyvendinimo. Žinote, kad yra pasidalytojo valdymo klausimų, turime taip pat dalytis finansais ir turime mes būti tų procesų palengvintojais. Bet labai dažnai, kai kalbam apie lėšų paskirstimą, daugiausiai už tai atsakingos valstybės narės. Ir skaičiai ne visada e, šioje programoje kalba būtent valstybių naudai. E, turėčiau kalbėti apie šios politikos rezultatus apie sanglaudos politikos rezultatus, kurie dažnai yra ne visai teisingai suvokiami. Sanglaudos politika e, turėtų būti gyvendinama nepaisant e, sulaukiamos kritikos. Konvergencija yra labai svarbu. Svarbu, kad e, tos priemonės turėtų ekonominį efektą. Kodėl? Todėl, kad Europos Sąjunga yra pažadėjusi suteikti visiems ES piliečiams svarbiausias bazinės paslaugas nuo e, plačiajuoščio interneto, geriamo vandens e, iki transporto, nuo mokyklos centrų iki darželių, e, ligoninių. Visa tai yra susiję su regiono, su vietos problemų žinojimu. Mes turime vykdyti partnerystę ir dialogą, įtraukti į tai vietos administraciją, pilietinės visuomenės organizacijas ir pačią pilietinę visuomenę. Ta politika tebelieka labiausiai matoma, joje aiškiausiai matosi įrodymai to, kaip yra dirbama piliečiams. Be abejo, mes nesam tobuli, e, turime ką pagerinti, mes esame apie tai diskutavę ir tą darėme mėnesių mėnesius, tad dabar yra laikas jau pateikti konkrečias idėjas, e, siekiant reformuoti sanklaudos politiką. Turime bendrą tikslą tą politiką reformuoti taip, kad ji taptų geresne, kad e, ji labiau tarnautų žmonėms matau keletą svarbių ramščių ateities anglaudos politikai. Pirmiausia yra pasitikėjimas labai svarbus dalykas. Tai būtų pirmasis ramstis. Tai jau buvo pasakyta ir atidarimo ceremonijoje ir aš apie, esu kalbėjusi apie pasitikėjimo svarbą, o kartais pasitikėjimo trūkumą tarp piliečių ir ES institucijų, tarp politikų e, aš manau, kad pasidalintas valdymas reiškia ne tik pasidalintą valdymą, bet kartu ir atsakomybę ir taip pat ir pasitikėjimą iki 2020-ųjų esame numatę tam tikras procedūras, kur yra kalbama apie valdymo ir kontrolės sistemas, kurių tikslas yra uh, užtikrinti abipusį didesnį pasitikėjimą. Turime taisyklės taip pat, uh, kad garantijos būtų didesnės ir dabartinė sistema turėtų būti įgyvendinama iš karto, kai tik dėl bus priimti galtiniai sprendimai. Taip pat svarbu, kad e, e, ta politika, dėl kurios nusprendžiama, sava laikytų tie, kurios, kurių labų jį gyvendinama. Mes turime taip pat pasakyti, kad kai kurios priemonės numatytos krizės laikotarpiu dabar nebėra pagristos. Taikomas yra, taikomos yra konfinansavimo programos. Svarbu, kad nacionaliniai biudžetai padėtų gyventinti sanglaudos politiką kartu su ES. Na ir galiausiai atsižvelgiama yra į projektų vertę ir į pateiktas sąskaitas, siekiant kompensuoti patirtas lėšas. Turime labai atidžiai prižiūrėti sistemą, kad ir Svarbu, kad mokėjimai būtų ne tik paremti sąskaitomis, bet ir e, svarbu atsižvelgti į tai, kaip buvo laikomas visų numatytų sąlygų. Energijos efektyvumas, pavyzdžiui, galėtų būti vienas iš kriterijų, kuriuo remiantis padedam apmokėti sąskaitas. Antras kriterijus būtų rezultatų siekimas. Nežinau, kuo baigsis breksito dėrybos, kiek valstybių narių norės užpildyti tą ir kaip norės užpildyti tą uh, E, tuštumą, kuri liks biudžete po to, kai pasitrauks Junktinė karalystė. Tačiau mūsų siekis turi būti rezultatai, jų siekimas. Aš manau, kad daug pažangos yra pasiekta iki dabar, ypatingai siekiant tų rezultatų, siekiant numatyto saligiškumo. Europos parlamentas yra e, šio teisėkuros proceso dalyvis taip pat ir apie visus procesus yra informuojamas. Yra dalykų, kuriuos turime papildomai aptarti, būtent kur svarbiausiai lėšos turi būti išleidžiamos. E, turime teikti svarbiausias politikos idėjas dabar, kad padidintume mūsų politikų įgyvendinamų matomumą. Taip pat e, turime e, tematinių tikslų sąrašą turime tikslus, kurie nurem, nu, yra orientuoti į tam tikrus tikslus, į tam tikrus sektorius. E, turime taip pat sustiprinti struktūrinės reformas. Viešosios investicijos yra efektyvesnės, kai yra numatytos reikiamos reguliavimo taisyklės, kai yra aišku, kaip viskas turi vykti, kas už ką atsakingas. Visą tai turi būti sanglaudos politikai papildomos paskatos ir manau, kad turime tęsti darbus šią linkme. Mes nežinome kol kas, kaip viskas vyks, dar turime dėl to pasitarti, numatyti galutinai tas paska, paskatas. Ir dėl šių dalykų dar yra diskutuojama, reikėtų papildomų lėšų tam ar ne. E, tačiau numatyti ryšį tarp struktūrinių reformų ir sanglaudos politikos, mano supratimu, reikėtų. Visą tai dar yra diskusijų objektas, kalbama taip pat ir ekonomi, apie ekonominę ir pinigų sąjungą. Džiugu šiandien būtų išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Na ir galiausiai mes manome, kad turėtume eliminuoti visus mechanizmus, kurie, kurių tikslas buvo eliminuoti vėlavimą. Turime laikytis biudžeto disciplinos, laikytis, turime per dviejus metus panaudoti skirtą finansavimą Dabar yra trijų metų laikotarpis numatytas. Labai daug valstybių narių sakė, kad kadangi numatyti yra treji metai, projektų neskubama įgyvendinti. Tai tai yra tiesiog tuščias laiko gaišimas. Trečias ramstis - lankstumas. Jūs žinote kuo puikiausiai, kad per tuos pastaruosius metus mes susidūrėme su daug nenumatytų įvykių. Nuo E, stikinių nelaimių, pavyzdžiui, žemės drebėjimas Italijoje, Caterpillar atvejo Valonijoje. Mes e, žinome, kad Europos regionai gali susidurti su naujais iššūkiais. Tokiais, kaip, pavyzdžiui, globalizacijos neigiamas poveikis e, ar pabėgėlių papildomas atvykimas. Tad finansavimas yra numatytas septyniems laikotarpiams ir E, o paskui tas e, biudžeto patikslinimo programas reikia priimti ilgos procedūros metu ir tai yra pakankamai sudėtinga. Aš manau, kad reikėtų turėti galimybę aktyvuoti papildomas priemonės tuo atveju, kai iškyla skubus klausimai, turėti fondą tam galbūt. Tuomet saglaudos politika taptų lankstesnė, o lankstumo reikia daug kur. E, formuojant biudžetą tai nėra lengviausias dalykas, dėl kurio reikia susitarti, bet tai yra reikalinga. Ketvirtas ramstis būtų supaprastinimas, tai yra nuo pat mandato pradžios man prioritetinis klausimas. Tad tikiuosi labai daug iš Europos parlamento, kad būtų priimtas reikiamas reglamentas. E, nuo sausio pirmos tikėkime naudos gavėjai galės tinkamai pasinaudoti naujai numatytomis priemonėmis, kurios yra numatytos omnibuse, kaip priemonės, kurių tikslas yra palengvinti įvairių fondų kombinavimą. ESIF, pavyzdžiui, ir struktūrinių fondų, ir fondų skirtų migracijos problemams spręsti. Na, tikiuosi, kad iš tikrųjų galėsime rasti bendrą poziciją, kuo greičiau šiuo klausimu. Mano nuomonė, mums reikia bendrų taisyklių, siekiant tolesnio supaprastinimo. Reikėtų, kad panašus projektai būtų gyvendinami pagal tokias pat taisyklės. Vyksta konkretus projektai vietose, pavyzdžiui, kalbame apie plačiai juos interneto ryšį kaimuose, e, tos programos finansuojamos iš tam tikro fondo. Ir naudos gavėjai norėtų gyventinti tuos projektus, naudodamiesi sanglaudos fondais. Jiems reikia atitikti tiek daug sąlygų, kad sunku tampa gyveninti patį projektą. Aš manau, kad reikėtų pasitelkti čia ir struktūrinių fondų lėšas e, ir peržiūrėti tas visas taisyklės, numatyti specifines taisyklės štai tokiems, kaip mano minėtas atvejais, kad viskas taptų paprasčiau. Mūsų tikslai turi būti plataus užmonių, turime siekti e, ekonominio ir teritorinio vystimosi. Turime supaprastinti e, koordinavimą tarp įvairių fondų panaudojimo tiems tikslams pasiekti. Jūs puikiai žinote, kad mes visi susidurėme kartais su situacijomis, kai naudos gavėjai daugiau laiko turi skirti įvairiems auditams negu paties projekto įgyvendinimui. E, valdymo struktūroms ir naudos gavėjams e, tai yra įprasta dažnai procedūra ir lėšų gavimo laikotarpiu jie turi tam skirti per nelik daug laiko. Manau, kad laikas yra tokią praktiką užbaigti, ypač kai auditas po viso ko tik patvirtina, kad projektas vyksta tvarkingai, kad viskas yra gerai. Turėtume parengti bendrus audito principus visiems ir paskui tik tai tinkamai koordinuoti vykstančius darbus. E, turime palengvinti darbą tiems, kurie diena iš dienos dirba kasdienį darbą tam, kad vienas ar kitas projektas būtų gyvendintas visos ES labui. Aš matau e, šalyse narėse žmonių, kurie man sako, kad e, lėšų tiesiog atsisako dėl to, kad procesai yra tokie ilgi, tokie biurokratiški, kad jais taip nepasitikima, kad jie tiesiog tų lėšų neima. Tad supaprastinimas e, galėtų padėti sąnglaudos politikai tapti paprastesniai, labiau pasiekiamai ir tie iššūkiai, sunkus iššūkiai, su kuriais susidūrėme, galėtų būti lengviau sprendžiami. Manau, kad dirbdami kartu su Koter, su Europos parlamentu, su nevyriausybinėmis organizacijomis, mes e, pasieksime savo tikslų, jo lapo, kad matome, kaip sanklaudos politika padeda ES tapti stipresnė ir padeda E, būti arčiau piliečių, padeda kurti tokias vertybės kaip taiką, solidarumą e, ir klėstėjimą. Dėkoju už man suteiktą žodį, maloniai dalyvausiu diskusijose. Thank you, Commissioner. Uh, thank you for this very interesting speech, which um, I, I think will raise a lot of questions and, and comments. Uh, as you well know,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 Regi komitete ir mano frakcijoje štai kokios nuotaikos vyrauja. Mes turime veikti, neturime laukti, turime pasirengimą, e, puikų padarytą Westfall pranešimą, tai yra labai konkretus uh, dalykas. Septintojo sanklaudos ataskaitoje labai aiškus yra rezultatai aiškiai nubriežti ir mums dabar labai svarbios, aiš, svarbiau aiški kryptis, tačiau mes bent jau regi taip neįsivaizduojame to. Mums atrodo, kad septintoji sanglaudos ataskaita labai panaši į šeštąją sanglaudos ataskaitą. Ir Štai šeštoje ataskaitoje buvo naujos priemonės e, pristatytos, septintoje ataskaitoje yra giliau, tai nagrinėjama, tačiau nežinoma, kaip toli ir kokia linkme tai eis. Mes parlamente turėtume galvoti apie ateinantį iš aštuonių mėnesių laikotarpį. Taigi dabar ar lauksime, ar kartosime tą patį, ar galbūt nubrėšime aiškias kryptis, kur norime eiti ir pradėsime darbą su reglamentu. Štai pavyzdžiui, pasižiūrėkime 15 puslapyje, kas 16, 17 puslapėse yra. Matome, kad yra daug pasiūlymų, daug yra iš jų iš pamastymų dokumento paimta, tačiau tai nėra naujos idėjos dėl sanglaudos. Taigi mes parlamente manome ir regionų komitete taip pat žinau, kad manoma, kad reikia atitinkamą lygį, e, greitį čia palaikyti. Ir pavyzdžiui, kol kas dar nėra E, atsakyta į pagrindinius klausimus, kaip pavyzdžiui 21 milijardo tie rezultatai, ar šalis, kurios yra atitikusios kriterijus, gali tuos pinigus pasimti, ar ne, ar kaip čia dabar yra. Štai pavyzdžiui, paskutinė lankyt, šalis, kurioje lankėmės, uh, 3 milijonai yra neišnaudoti Rumunijoje. Ir dabar štaigi 12 tūkstančių puslapių yra parengiama dokumentų. Taigi dabar plus 3 metai, 3 metai po sprendimo įsigaliojimo. Reikia investicijų į miestus. Turime tiek daug patirties įvairiausiose sritise. Turime dėl žinių, dėl interneto e, visuomenės, dėl junglumo, dėl transporto, dėl socialinės politikos e, ir kitų sričių projektų. Aš puikiai, puikiai suprantu kaip, ka, ko jūs siekiate. Taip, reikėtų šiek tiek pinigų pasilikti, pažiūrėti, kaip ESF veikia, tačiau kam dabar tiek spaudimo daryti valstybėms narėjams, jeigu nepanaudosite, pinigus prarasite. Mes tiesiog kam dabar švaistume tuos pinigus, jeigu jie neišnaudoti, tai kam tada naujų skirti. Aš nemanau, kad parlamentas gali laukti, mes negalime laukti. Manau, kad. Na ir dar vienas paskutinis dalykas. Čia asmenė mano pastaba vakar, koordinatorių posėdė kalbėjome apie spartą, greitį. Ponas Žėliau sakė, kad jis dirbs su 7 sanglaudos ataskaita. E, Regi komitete. Pirmininkė, dėkoju. Dabar žodis ponui Oswald, dėkoju. Labai trumpai, aš kaip ir sakiau, bandysiu kalbėti trumpai. Mes turime du pranešimus pristatytus Regikoter posėdėje bendrame pastarajame. Sanklaudos politika po 20 metų dėl uh, supaprastinimo, tai štai šis dokumentas yra prie salės durų. O dabar žodis ponui Žagar, mūsų koordinatoriai. Dėkoju už suteiktą žodį. Gerbiama komisijos narė, gerbimieji kolegos. Kas dėl septintosios sanglaudos ataskaitos, tai be jokios abejonės ekonominis e, atsigavimas, atsigavimas vyksta Europoje. BVP auga, užimtumos, užimtumas auga taip pat. Regioniniai skirtumai beje mažėja, tačiau ne visur. Taigi dabar kiltų klausimas, ar pakankamai veiksmų yra imtasi. Aš esu iš Slovenijos ir galiu pasakyti, kad mūsų piliečiams, mm, piliečiai nėra tikri ateityje, ateitimi tiksliau, ir jie, pavyzdžiui, nėra tikri dėl savo regionų ateities. Taigi manau, kad e, remiantis šią ataskaitą atėjo metas pakalbėti apie ateities e, sanglaudos politiką po 20 metų. Mano manimu, mums reikalinga stipresnė ir veiksmingesnė sanglaudos ataskaita, kuri remtųsi didesnių subsidiarumu, e, supaprastinimu, lankstumu ir solidarumu. Regionų komitetų politinė vizija buvo išreikšta e, Michailo Schneiderio nuomonėje šiais metais parengtoje. Nepaisant ES kylančių iššūkių, turėtume atsižvelgti į tai, kad turime kalbėti ir apie finansinę perspektyvą, kuria remiasi sanglaudos politika. Projektai atspindi mūsų piliečių poreikius, ir, o taigi reiškia, kad piliečiai būtent šitaip gali pajusti, kas yra Europos Sąjunga. Aš palaikau paramų, remiu tiksliau sąjungą sanglaudos labui. Aš manau, kad sanglaudos politika yra viena iš pagrindinių ES politikos ryčių. Taip pat norėčiau padėkoti visiems dirbantiems su sanglaudos politika ponė, jums, ponė Kresu, ir komisijos nariui Otingeriui norėčiau padėkoti už tai. Taip pat norėčiau padėkoti ir Europos parlamento nariams, dirbantiems šiais klausimais. Na ir galiausiai norėčiau padėkoti Bulgarijai, būsimai pirmininkaujančiai šaliai Bulgarijai, už 18 metais rengiamus renginius. Sofijoje. Ačiū, dabar žodis ponui Kocolino nuo regijų komiteto. Šis e, pranešimas buvo pristatytas vakar ir šiandien ryte prasideda štai diskusija. Pirmiausia, bendro paudžio pastaba. pamažu brandame iš vienos iš didžiausių Europos istorijoje socialinių ir ekonominių krizių. Taigi gerai būtų pasižiūrėti ir laikas būtų pasižiūrėti, kaip sanglaudos politika veikia, kokie buvo, koksgi jos poveikis tam, kad e, skirtumai tarp regionų nedidėtų, nedidėtų dar labiau. Štai atėjo ciklo pabaiga ir matome pagaliau, e, kaipgi skiriasi krizės pabaiga nuo krizės sprendimo. Matome, kaip skiriasi šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų Europos šalis. Taigi tai yra viena iš papildomų priežasčių stiprinti sanglaudos politiką. Reikia stiprinti regionus reikia mažinti neligybę tarp regionų, taigi siekti realios konvergencijos. Man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas ir būtent tai reikėtų akcentuoti. Taigi, taip pat finansuojant ar kitomis priemonėmis reikėtų uh, remti projektus Europos ateičiai. Na ir galiausiai norėčiau pritarti mūsų kolegos pastaboms. Tikrai esame nusiteikę optimistiškai, mes turime daug darbo, programos ir finansavimo, programų ir finansavimo prasme. Turime dabar aštuonis mėnesius, regi komitetas, kaip panaudos tuos aštuonis mėnesius, kaip tos kitos institucijos tai padarys, pavyzdžiui, regionų komitetas, ar regionų komitetas pasirinks temas, kurios paraleliai bus plėtojamos su mūsų nubrėžiamais prioritetais. Tai galima būtų pavadinti integravimu. Mes, pavyzdžiui, Koter e, norėtume sužinoti, dėl kokių kliučių e, taip yra smarkiai vėluojama. Ar tai yra susiję su naujomis e, europinėmis taisyklėmis, dėl kurių 2014-2020 metų laikotarpio įgyvendinimo priemonės yra sudėtingesnės. Ar yra ekonominės valdysenos E, problemų, štai pavyzdžiui, regionai dirbantis kartu, kaip, kad, kaip galima būtų, pavyzdžiui, administracinę naštą pakoreguoti. Kas dėl integravimo, tai mes to nenaudojame kaip pagrindinio principo. Nepaisant to, reikia dirbti kartu tam, kad per ateinančius aštuonis mėnesius kartu nubrėžtume, e, nustatytume tiksliau, dėl kokių problemų integracija tapo sudėtinga. Ir kodėlgi dabar problemų yra vienose regionuose, o kitose ne. Dėl kokių priežasčių taip nutiko ir kasgi negerai yra sanglaudos politikoje. Aš manau, kad e, Čia galima dar labiau pasigilinti. Na, gal trumpai būtų tiek, nes mes laiko turime mažai. Yra parengta ataskaita dėl Europos sem pusmečio semestro. Europos Sąjungos politikai sritims neturi būti teikiami išbandymai kas kartą. Mes turime nuspręsti, uh, koks yra ryšys tarp sanglaudos politikos, ekonominės valdysenos ir Europos semestro. Reikėtų galbūt sieti viešai finansavimą su administracinės naštos mažinimu. Taigi čia galbūt galėtume pasitelkti Europos semestro priemonės tam, kad kažką tai naujo sukurtume. Na ir galiausiai dėl saligiškumo Per praėjusius metus mes daug eksperimentavome ir tikiuosi, kad tie eksperimentai jau praeitie. Kad ir kaip ten bebūtų, šis klausimas, bent jau teorinė prasme, klaidingas yra, klaidingai keliamas. Kas dėl Ispanijos, Portugalijos ir kitų valstybių, tai taip, čia irgi netinkamai suveikia ši priemonė. Na, o dabar dėl bendrų fondų. Uh, Tai yra geras, rimtas supaprastinimas, tai yra geras dalykas, nes taip galima dabar lankščiau pereiti nuo vieno programavimo laikotarpio prie kito. Čia manau, kad laikas dabar yra tinkamas, liko mums 8 mėnesiai, tam, kad Europos piliečiams parodytume savo sanglaudos e, politikos viziją. Dėkoju, aš kalbėsiu trumpai. Septintoji sanglaudos ataskaita. Joje yra sakoma tai, ką nori pasakyti Europos komisija ir ką dauguma iš mūsų nori pasakyti, tai yra, kad sanglaudos politika veikia. Taip. Jeigu pamatuotume tai rodikliais, tokiais kaip, pavyzdžiui, užimtumas ar, pavyzdžiui, BVP žmogui, tai taip, e, sanglaudos politika veikia tinkamai. Tačiau man kyla štai koks klausimas. Kaip ES jaustusi ir atrodytų, jeigu nebūtų buvę nuo pirmojosios, nuo pirmojosios iki septintosios anglodos ataskaitos. Aš manau, kad skirtingai atrodytų tai, ką mes šiandien darome 2017 metais. Taip, sanglaudos ataskaita, politika tiksliau veikia. Tačiau štai vieną dalyką čia pražiūrime. Sanglaudos politikos teritoriniai aspektai galbūt nėra tinkamai subalansuoti. Pavyzdžiui, septintoje ataskaitoje teritorinės sanglaudos skyriuje nėra detalios analizės teritorinio iššūkio. Aš manau, kad gaila, gaila kad taip nutiko kas dabar tą sanglaudos politiką, tai yra tik tai politikos sritis, tačiau svarbiausia ne tai, o svarbiausia yra tai, kas už jos slepiasi. Tai yra finansavimo instrumentai, kurių dėka sanglaudos politika gali turėti rezultatų. Kokiegi yra tie finansavimo instrumentai, tai yra vien tik tai ES finansavimo instrumentai. Štai, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtume į teritorinius aspektus sanglaudos, tai turime žiūrėti į tai iš ES nacionalinės e, vietos e, viešųjų ir privačių lėšų perspektyvų. Integruotieji teritoriniai aspektai sanglaudos politikos nusipelno didesnio dėmesio, manau, lyginant su tuo, kiek dėmesio skiriama jiems yra dabar. Sanglaudos politika tinkamai veikia, tačiau tam reikia suteikti teritorinę dimenciją kas nėra daroma dabar. Taip pat reikia, reikia ir integruoto požiūrio, kurio šiandien taip pat kol kas nėra. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtas regi vardu, panas Tomašeč. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiama ponė komisarė Kretsu. Aš Labai atidžiai įsiklausiau tai, į tai, ką sakėte savo įženginėje kalboje. Labai palaikau ataskaitą, ypač e, jos aspektus liečiančius antrąjį ramsti. Nes mano galva e, to pasakoje bus skiriama daugiau finansavimo ir tai bus geras pagrindas naujai ekonomikai. Bet to būsimos struktūrinės reformos, aišku, yra labai svarbas. Jūs pati ką tik minėjote, jog šiuo metu aptarim šį dalykai, e, dirba netiesiais, tačiau norėtume gauti detalesnės informacijos apie struktūrinės reformas, nes kai keli šį klausimą, visuomet gauna tą patį atsakymą, norėtųsi detalesnį atsakymą. Ir dabar ponė Vandeger, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši ataskaita yra parengta labai savalaikiai, nes tai yra geras pagrindas, norint įvertinti būsimą sanglaudos politiką ir jos ateitį. Norėčiau pritarkti ponui Nisil Raubin. Turime reaguoti jau dabar, tai padaryti greitai. Beje, daugelį ataskaitų atkreipiamas dėmesys į tai, jog sanglodos politika turi duoti rezultatų, tačiau e, dabar matome, kad tų rezultatų gali būti ir daugiau svarbi ne vien tik tais teritorinė sanglauda, reikalinga pridėtinė sanglaudos politikos vertė. Ponas Bornas uždavė tą patį klausimą, kuris jau nuskambėjo ir praeitįje. Kaip galima būtų geriau sanglaudos politikos kontekste atsižvelgti į geografinius aspektus? Pavyzdžiui, pas mus Švedijoje mes e, apibrėžėme įvairias e, sritis įvairiuose regionuose ir Pavyzdžiui, nusistatome konkrečius tikslus - mažinti nedarbą, didinti užimtumą, kovoti su nusikalstamumu. Tai yra įvairūs aspektai, jų atveju yra parengta ir statistinių duomenų. Na, taip pat yra ir kitų svarbių m, mm, veiksnių, kaip pavyzdžiui gyventojų senėjimas ir Mm, įvertinus šios aspektus susidarome pilnesnį vaizdą ir galima geriau įsivaizduoti, su kokiais iššūkiais susiduria Europą ir tokiu būdu tobulinti ir mūsų sanglodos politiką. Taigi galime įvertinti tiek dabartinę padėtį, tiek ir būsimas tendencijas. Be to turime mm, kurti naujas strategijas Europos regionams, kurim turime įgyvendinti dar Mm, nusibrieštus tikslus, tai turime daryti darniai. Taigi ir pati ataskaita aiškiai parodė štai ką. Pirmas sykį konstatuojame, kad vis daugėja e, neturtingų žmonių Europoje ir demografinė struktūra yra iššūkis, kurį turime spręsti, nes E, reikia pasirūpinti, kad Europoje būtų pakankamai žmonių, kurie dirbtų ir galėtų išlaikyti senyvus gyventojus. Nes galbūt vienas iš sprendimų būtų vyresnė karta, kuri ilgiau dirbtų. Turime pagalvoti, kaip spręsti šį iššūkį. Kitas dalykas tai yra migracija. Turime skirti dėmesio, turime mm, daugiau dėmesio skirti prieglašio prašytojams, pasirūpinti jų tinkamą integraciją į visuomenę. Mm, ataskaitoje paliestas e, demografijos klausimas. Ir, pavyzdžiui, keliamas klausimas, kaip geriau traukti senyvo amžiaus gyventojus, kaip pritaikyti infrastruktūrą. Šiuos klausimus sprendžiame ir Švedijai. Ypatingai skiriame daug dėmesio um, galimybei vyresniems gyventojams dalyvauti visuomenėje, prieinamumo klausimas, prieinamas transporto priemonės, visi tai yra svarbus dalykai ir manau, kad reikėtų žvelgti šią kryptimį ir tai leisti spręsti ir kitus um, visuomeninius klausimus Europoje. Dėkoju. Dabar ponas Van Miltenburgas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas, gerbiamą komisarę, visuomet malonu pasveikinti Jūs mūsų komitete. Na ir dar smagiau dar dėl to, kad šią salėje turime ir visos Europos institucijų, vairių institucijų atstovų, be kita ko regionų komiteto atstovų. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad kiek pavėlavau, todėl e, neišklausiau Jūsų įžangos dalies, tačiau kaip e, Mm, Niderlandų atstovas kalbės apie naują koalicijos sutarimą Niderlanduose. Esu jo labai patenkintas, tačiau kitą vertus esu kiek nusivylęs, nes, kaip žinia, egzistuoja konkurencija tarp Belgijos ir Niderlandų ir nepavyko. Mm, E, neliko, nepavyko pralenkti belgų ir netgi dar labiau pratesti tą laikotarpį, per kurį sudaroma koalicinė vyriausybė. Bet paliekime juokelius nuo šaly, grįžkime prie rimtų klausimų. Septintoji sanglundos politika esu labai patenkintas, kad lyginant su šeštąją ataskaitą dabar jūs labiau susitelkite į e, kliūtis. E, E, mažiau skirtime dėmesio sienoms ir daugiau vidaus klausimams. Ir mūsų frakcija Alde visuomet būdavo už tai, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti vidaus politikos klausimams. Ir ateityje tai turime daryti. Tai reiškia, kad bus daugiau e, dėmesio ir investicijų trūksančioms infrastruktūros e, sąsajoms prie sienų, transporto sąsajoms, taip pat e, VESPA ataskaitą apie tai kalbame. Taip pat reikia prezentuoti galimybės, kaip užtikrinti bendrą investicijų finansavimą. Ir tarkim, e, Interim Europe programos, tai yra tas mokslinio tyrimų programos, klimato kaita. Šie dalykai nesustoja ties sienomis Europoje, todėl reikalingi europiniai sprendimai. Taip pat reikia investuoti ir į žmonės, nes mano galva reikėtų pabrėžti, jog e, ypatingai svarbus yra tarpvalstybinio pobandžio bendradarbiavimas, ypač kai reikia pagerinti darbuotojų judumą prie sienos esančiose regionuose. Taigi norėtųsi, kad būtų daugiau dėmesio skirime šiems klausimams. Kitas klausimas Europos, uh, Europos politikos uh, urbanistinis aspektas. Yra dabar parengta uh, naujoviška programa uh, devyniems metams ir jos dėka galima bus uh, finansuoti įvairius naujovių dėgymo projektus Europoje. Pavyzdžiui, uh, miestai juk yra augimo darbo vietų kūrimo variklis. Be to, reikia pasirūpinti, kad programos būtų tęsimos ir po 20 metų. Ir manau, kad reikėtų pagerinti mūsų miestų galimybę gauti europinį finansavimą. Ir, e, pavyzdžiui, tradicinės dotacijos čia galėtų būti pasitelktas. Na ir teminės partnerystės taip pat svarbus įrankis, tačiau nepamirškime, kad labai svarbu, kad sanglodos politikos kontekste reikėtų pasinaudoti šiuo istoriniu pagreidžiu. Na ir iš tikrųjų daug kas pastatyta ant kortos, Kitas dalykas tai yra nauji teisėkuros pasiūlymai, naujoji daugiametė finansavimo programa ir kartu su mūsų frakcija siūlome nevykdyti revoliucijos anglodos politikos e, e srityje, vietoj to užtikrinti evoliuciją. Norėtųsi, kad toliau būtų tolygiai e, rutuliojama sanglodos politika, sakykime, 2.0 sanglodos politika. Ir čia, aišku, yra galimybė viską tobulinti. Na ir visi suvokime, kad po 20 metų e, reikės daugiau nuveikti sanglaudos politikos rytyje, turint mažiau finansavimą, dėl dėl čia tarsi ir peršasi revoliucijos mintis. Suprantu, tai reiškia, e, reikės nuveikti daugiau tam, kad pasiektume apčiapimų rezultatų vietoje Pavyzdžiui, įgyvendinant struktūrinės reformas, kai kurias iš mūsų valstybės narėse, aišku, rengiamos e, specifinės rekomendacijoms šalis, vykdomas Europos semestro procesas ir reikia labiau susivelgti į MVI, į naujovį dėgymą, o taip pat ir už tai, kad e, mūsų Europos visuomenė būtų atsparesnė klimato kaitai. Ir manau, kad jeigu būtent šią linkmę stiprinsime Europos sanglaudos politiką, tai tai bus geriausias atsakas į e, atsak, atsakas į kritiką nukreiptą prieš Europinę sanglaudos politiką. Mes kaip Alde frakcija ir beje mano pasisakysiu ir pirmininkės vardu, kad būtent čia tik linkme ir dirbame ir parengsime mūsų pozicijos dokumentą dėl politikos Nes manau, kad mes visi turime apjungti savo jėgas, pasidalinti bendrą perspektyvą, tai yra siekti pridėtinės europinės vertės. Dėkoju, kad iškoti, ponas Mekartė, tris mintis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, e, ponė komisarė. Na, iš tikrųjų nepaprastai malonu šiais metais vėl atvykti šį posėdį. Prieš mane daug kas jau buvo pasakyta ir tiesiog norėčiau pasidalinti dviem teigiamais signalais. Tai yra šeštas skyris tikriausiai yra pats svarbiausias šioje ataskaitoje. Šiandien nužviesta tai, kas yra padaryta. Ir jeigu palyginsime šeštą skyrį, tą vadinamą highlights, tai yra pagrindinių įžvalgų dokumentu. Tai vėlgi e, komisija teigia, kad reikia išlaikyti dabartinės sanklodos e, politikos lygį, tai tas įžvalgų dokumentas yra pakankamai silpnas, o šeštas skirius apskritai tai visa ataskaita yra pakankamai stipri. Ir tar, manau, kad yra puikus bendradarbiavimas tarp koto ir regi ir galbūt reikėtų tęsti šį bendradarbiavimą, pavyzdžiui, galėtume mm, parengti vadinamą tų pamatinių blokų kažkokį tai dokumentą. Ir manau, kad yra daugiau sanglaudos politikos sėkmės pavyzdžių. E, reikėtų, na, nušviesti bendrą vaizdą, pasakoti savotišką istoriją, kad būtų aiškesnė bendra padėtis. Kita vertus, nes pripažinsiu, egzistuoja ir iššūkių, tačiau nepaprastai džiugu, kad skirima dėmesio ir miestams, nuolat kelmas klausimas, ar pasirinktas tinkama kryptis, bet taip, manau, kad visi žengėme tinkamą kryptimį ir tinkamas sprendimas yra atstatymas, pasirėmimas tuo, kas jau egzistuoja. Todėl ir buvo nuskambėjęs žodis evoliucija. Taigi evoliucija gal yra tinkamesnis dalykas negu revoliucija. O dėl sanglaudos politikos, tai aš manau, kad reikia užtikrinti geresnį komunikavimą, informavimą, reikėtų išvengti izoliavimuose, reikėtų suteikti daugiau galimybių um, jaunai kartai, daugiau galimybių keistis regionams, regionai, iš kurios svarbus, tai turėtų būti signalas. Na ir taip pat būtent miestai, regionai. Um, tai turėtų būti visų pastangų širdis. Turime ir miestų, vadinamą urbanistinę darbo tvarkę. Ir mane e, nuvelia e, šitą skaitą tai, kad e, regionų komitetas, netgi abi institucijos per mažai prisima um, įsipareigojimų. Aišku, mes teikime informaciją, kurią remtis buvo rengiama ši um, ataskaita, tačiau per pastarosius tris metus komitete, regionų komitete buvo parengta daug nuomonių, pavyzdžiui, kaip pagerinti uh, teritorinius rodiklius ir taip toliau. Ir ne, man trūksta ataskaitoje tų mūsų išvalgų, norėtųsi tampresnio bendradarbiavimo. Na ir š, tikrai būtų gerai, jeigu būtų parengtas kažkoks pristatymas apie tą vadinamųjų uh, pamatinių blokų darbą, kuris jau vykdomas regionų komitete ir tikrai reikia siekti, kad sanglodos politika išliktų gyvybinga. Dėkojame regijų komitetui už kvietimą ir ponas Lambertsas iš parlamento labai teisingai pasakė, kad reikia evoliucijos. Dėkoju, ponė Mišels. Ja, herzlichen Dank. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ar ponė pirmininkė, kreipiuosi į mm, Koter pirmininką. Na taip, e, jūs e, labai džiugu čia vėlgi e, matyti jau pažįstamus kolegų veidus ar susipažinti su jais, Almabor pavyzdžiui ir kitus. Taigi tikrai nepaprastai džiugu, kad bendradarbiavome, žengime į priekį. Uh, Na, ar pasirinktume revoliuciją, revoliuciją, kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi. Man vis dėlto e, e, kreipiuosi, kreip, e, man svarbus vienas dalykas, kad nebūtų vadovaujamasi nuostata, darykim kaip likščiol. Na, tiesa, revoliucijų nesibaiminu, bet evoliucija ir gerai. O dėl septintos sanglodos politikos ataskaitos, Tai iš dalies mane jinai teigiamai nustebino, nes labai aiškiai pasakyta, jog egzistuoja atotrukis tarp, mm, e, mm, tarp turtingesnių ir neturtingesnių regionų ir nežiūrint ekonomikos atsigivimo šis atotrukis nesumažėjo, tačiau nemaloniai galbūt nustebino štai kas, kad. Mm, tarsi suabėjimas anglodos politikos reikalingumu. Per pastaruosius keletą mėnesių visi tie, kurie dalyvavo diskusijose, žino, kad nėra savame suprantamas dalykas, kad reikalinga sanklaudos politika, todėl, beje, atsiprašau, vertė atsiprašo, mane teigiamai nustebino tai, kad pripažinta, jog tikrai reikalinga um, sanklaudos politika. Taip pat patiko tai, kas sakoma dėl tų vadinamųjų um, perima iš gyvenančių regionų, dėl to buvo daug pas mus diskutuojama, pasirinktas tinkamas uh, principas. Pone Krečiu uh, e, įvardijo tinkamus pamatinius dalykus, uh, tam pritariu, tačiau turiu ir kritikos. Ir gal nustebins tai, kad noriu dabar pritarti ponui Vanisilroitui. Manau, kad ataskaitoje trūksta konkrečių pasiūlymų. Mm, nepradedame nuo nulio diskusijas dėl sanglaudos politikos uh, ateities. Tiek regionų komitetas, tiek ir parlamentas jau uh, nurodė, kuo turėtų remtis pa, m, mm, sanglaudos politika, kokie turėtų būti jos pamatiniai aspektai. Ir kaip sakė Albert Bohr, pavyzdžiui, dėl teritorinių iššūkių, taip ir aš manau, kad reikėtų konkrečių pasiūlymų dėl konkrečių priemonių, kurios leistų spręsti šius iššūkius, kokius modelius jūs kaip komisija konkrečiai galite pasiūlyti. Man norėtųsi daugiau užmojo drąsos ataskaitoje tam, kad e, būtų mm, tinkamai sureaguota į tai, kas nuskambėjo diskusijose, kad reikia apsaugoti sanglodos politiką, už ją kovoti. O taip pat, e, kad turim galvoje dabartinius iššūkius, net meskime ir sanglodos politikos ir reformos galimybės. Taigi viena vertus ataskaita yra teigiamų elementų, tačiau kita vertus manau, kad per ateinančius aštuonis mėnesius reikėtų pasiūlyti konkrečesnių, apčiopiamesnių dalykų, nes e, kitaip nepavyks mums e, apginti sanglodos politikos, atrimant visų kritikų argumentus. Ponas Pavelanda, labas rytas, e, ponė Mišelava, ponė Krecu trūksta laiko, todėl susitelkti tik į vieną aspektą, tai yra tarp valstybinio pobūdžio bendradarbiavimą. Taigi norėčiau pratesti e, ponios komisarės mintį dėl to, kad reikia padaryti pažangą. Šios rytį yra dvi pastraipos, kur tiesiog konstituojamas faktas, kad egzistuoja tarp valstybinio pobūdžio bendradarbiavimas prie sienų, taigi reikalinga nuodugnesnė analizė ir visas peržiūros procesas jau gali būti vertinamas kaip sėkmė, nes labai sistemingai buvo e, įvardyta, e, išanalizuotos tos kliūtis, kurios egzistuoja tarp valstybinio bendradarbiavimo pasienio regionuose. E, na, yra yra um, skaičiai, kurie egzistu, įrodo, jog egzistuoja sąsajos tarptų kliučių ir BVP augimo tose regionuose. Na ir pavyzdžiui, jeigu būtų didesnės investicijos ir būtų mažinamas kliūtis, 2 procentais potencialiai išauktų BVP pasienio regionuose. Taigi tie skaičiai yra tikrai nemenki ir aš manau, kad yra gerų argumentų, kurie rodo, kad verta investuoti į kliučių pasienio regionuose šalimą, nes tai užtikrintų investicijų gražą. Beje, tarp valstybinio pobūdžio bendradarbiavimas neapsiriboja vien tik tais ekonominiu augimu. Na, tarkim, kadangi aš gyvenu mažame kaimelėje, aš suprantu, kad e, labai daug lemia, ar tavo kaimynas e, geras ar blogas. Na, kalbėjome apie tai, kaip atgauti pasitikėjimą. Taigi, Jeigu investicijos neapsiribotų vien tik ekonominio augimu, jeigu būtų investuojama į gerus santykius tarp valstybinės, pasie, tarp sie, mm, pasienio regionus, tarkim, gerus žmogiškosius santykius, tai taip pat turėtų apčiapiamos gražos. Dėkuoju. Dėkuoju. Pone Vana, žodis Jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė komisarė, už tai, kad e, vėl atvykote į mūsų diskusijas e, mūsų komitete. Septintoji sanglodos politikos ataskaita buvo labai laukiama. Na ir laiko trum, trūksta, todėl labai konkrečiai pakalbėsiu apie mums žaliesiams svarbius aspektus. Ir beje, pritarsiu prieš mane kalbėsiu kolegiai iš GUE. Ir aš teigiamą gaidą norėčiau pažymėti kad kaip ir šeštoje, taip ir septintoje ataskaitoje aiškiai pažymėta, jog sanglodos politika yra labai reikalinga ir kad struktūrinių fondų investicijos turi būti investuojamas į viešai sektorių. Mm. Ir neretai tai yra tik tais vienintelis viešos investicijos, investicijos ir ekonominė ir socialinė e, sanglodos politikos e, svarba neturėtų būti nuvertinama. Pone pirmininkė, kaip ir kiti kolegos minėjo, aišku, reikalingos sanglodos politikos reformos, jos turėtų užtikrinti, kad e, tikslingiau būtų gyvendinama e, sanglodos politika ir tinkamiau būtų įsisaginamos e, struktūrinių fondų lėšos. Čia galvoju Europoje 2020 tikslus. Klausimas, komisarė. E, jūs jau minėjote e, iššūkius, be kita ko, jie minimi ir ataskaitoje, pavyzdžiui, klimato apsaugos priemonės. Taigi labai konkrečiai pasakysiu štai, ką mes labai atsiliepėme nuo nusibrieštų tikslų, tai beje paminėta ir auditorumo ataskaitoje, tai išplaukia ir iš daugelio tyrimų ir 20 procentų e, tikslas klimato apsaugos e, priemonėms tikriausiai nebus e, įgyvendintas per šį periodą, nors būtų daug gerų pastangų iš administracijos pusės vis dėlto audito rūmų, rūmai konstatavo, kad trūksta aiškios struktūros ir tinkamos priežiūros stebėsino sistemos. Taigi turiu klausimą dėl klimato apsaugos tikslo. Septintoje ataskaitoje Mm, pažymėta, kad reikalinga pažanga šiam tikslui gyvendinti, taigi norėčiau žinoti, kaip per šį periodą ir per būsimą periodą, norėčiau šykinti, kad būtų pasiektas 20 procentų e, tikslas klimato apsaugos priemonėms. Ir galbūt reikėtų ir dar didesnio išmojo, nes kadangi dabar JAV pasitikė ketina pasitraukti iš Paryžiaus klimato apsaugos sutarimo, todėl ES turėtų dėti dar daugiau pastangų klimato kaitos tikslams e, gyventi. Antras klausimas jėsi su šeštąją ataskaitą ir konkrečiai dėl naujų rodiklių kūrimo. Šį klausimą nuolat keliu. Šeštoje ataskaitoje buvo nurodyta, jog bus naujų rodiklių, neapsiribojant vien tik tais BVP ir grinais ekonominio augimo e, bendro vidaus produkto mm, rodikliais. Ketinote renkti naujus rodiklius, o septintoje ataskaitoje šio aspekto visiškai nerandu. Todėl prašyčiau Mm, atsižvelgti naujus e, e, rodiklius, pavyzdžiui, e, žalio augimo, socialinius, aplinkosauginius, ekologinius rodiklius, Taigi reikalingi rodikliai, kuriais remtis galima būtų kurti ir pametuoti politiką. Ir paskutinis klausimas, jūs jau minėjote, tai ir pati kova su nedarbu. Ir kaip kurti tokias darbo vietas, kurios leistų žmonėms išgyvendinti, užsitikrinti um, egzistenciją. Ir dėl socialinio fondo dalies valstybėse narėse, e, kov, panaudojant lėšas kovai su nedarbu, e, tarkim, Ar nevertėtų šią dalį padidinti iki 30 e, procentų ir nenumatyti papildomo nuošimčio iš šio fondo toms šalims, kuriuose ypač, ypač, itin didelis nedarbas. Nes iš tikrųjų, kaip sakė ir kolegė prieš mane, iš tikrųjų reikia kovoti su vis didesniu atotrukiu tarp turtingų ir neturtingų regionų. Dėkoju. Dabar kalbės uh, e, panas Katinėjau, buvęs e, Koter komiteto pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Regijų komiteto pirmininkė, ačiū Europos komisijos atstoviai. Aš manau, kad mūsų bendras darbas bus ateityje dar produktyvesnis negu seniau. Turiu keletą svarių pastabų. Pirmiausia, septintosios e, sanglaudos ataskaitos e, nuostatose kalbama apie tai, kad sanglaudos politika veikia. Svarbiausias vaidmuo tos politikos buvo paskatinti investicijas ir ekonomikos augimą. Jeigu pasižiūrėtumėte, pavyzdžiui, vienas 185 puslapį, kur kalbama apie sanglaudos politikos poveikį ES BVP, tai skaičiai yra akivaizdus. Ir 25 27 puslapyje yra skaičiai romėniški kur yra pasakyta, jog yra šalių, kur sanglaudos politika sudaro daugiau negu, 60, negu 80 procentų e, visų viešųjų investicijų. Taigi sanglaudos politika veikia. Tačiau man reagisi, kad nepaisant viso to ir nepaisant mūsų bendro darbo svarbos, klimatas klostosi keistas, e, atsiranda pavojingų situacijų. Tad norėčiau paklausti štai ko. Mano supratimu, tai yra esminis klausimas. Ar regioninė ir sanglaudos politikos yra puolamos ar ne? Ką manot apie tai? Nes man atrodo, kad dabar e, sanglaudos politikai pavojus kyla, jį puolama. Turiu dar tris konkretesnius, specifiškesnius klausimus. Pirma, ar mes išlaikysime tuos pačius išteklius ir finansavimo galimybės laikotarpiu po 2020 metų ar ne. Nes sanklaudos politika be finansavimo e, nieko nereiškia. Antra, eks ante sargiškumas. Septintojoje ataskaitoje 179 puslapyje yra E, pateikiamas pozityvus vertinimas dėl eksantės aligiškumo. Apie tai kalbama skyriuje, kur yra siūloma pagerinti sanglaus politikos efektyvumą. Aš nesu tuo toks tikras. O ką jūs apie tai manote? Ar eksantės sąlygiškumas gali sukelti riziką sanglaudos politikoms e, kai, kurioms, e, kai kuriems regionams Europoje. O man atrodo yra svarbu, kad visos ES teritorijos, o ne tik kai kurios iš jų galėtų naudotis e, tuo fondu. Man labiau patinka kitas siūlymas, kur labiau siūloma susitelkti į rezultato siekimą. Bet lieku prie savo klausimo, ar eksantės argiškumas gali kelti riziką sanglaudos politikai, ar negali atsitikti taip, kad tuomet tai, tai tuo fondu galės pasinaudoti kai kurios teritorijos. Kitas klausimas. E, 168 puslapis. Ten yra pasakyta, kad e, viešų investicijų lygis mažėja ir kad tos investicijos yra labiau centralizuotos negu praeitį. Ar manote, kad viešosios investicijos turėtų būti decentralizuotos? Ar tikrai jos mažėja? Man atrodo, tai yra didžiulė rizika. Ar galime būti tikri, kad ateityje sanglaudos politika bus valdoma vietos regio, ar regioninių lygmenių. Ar ateityje kaip tik kyla ta didesnės centralizacijos rizika, kaip Jūs manote? Pirmininkė, dėkoju. Kolegė Damato, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė ačiū visiems regiono komiteto nariams už visiems ačiū uždalyvavimą posėdėje. Leiskite pirmiausia pasakyti, jog mūsų atliekamas darbas, darbas, kuris mūsų laukia, yra tikrai sunkus, turime ginti šią politiką, bet yra dalykų, kurie neveikia labai gerai, tad norėtumėm pasikeitimų. Kai kurie regionai auga, tačiau auga ne visi regionai. Arba auga bent ne taip greitai, kai kurie regionai vėluoja augimo požiūriu. Norime Tenka pastebėti, kad užimtumas lieka nedidelis lyginai, nedarbas yra kartais didesnis kai kuriuose regionuose negu prieš krizę ir kai kuriems regionams yra tikrai sunku išsilaikyti tame globalizacijos e, bendrame judėjime. Mes turime siūlymų, turime minčių ir turime daugiau siūlymų negu klausimų. Kitaip tariant, sanglaudos politikos paskirstimas, man atrodo, geriau būtų toks, kaip jau yra buvęs. Mes esame nusiteikę prieš finansinę paramą tiesioginiam valdymui, kurią siūlo Europos komisija. Manau, kad tuo būdu mes prarastume sanglaudos politikos esmę, vieną svarbiausių jos ramščių. Būtų daugiau skirstomos subsidijos, nebūtų vykdoma infrastruktūros politika. Turime užtikrinti bendrą valstybių narių ir regionų atsakomybę, kad dėl projektų valdymo. Mes taip pat uh, minime ir valdymo klausimus kaip svarbų dalyką. Kodėlgi nepaskelbt programų viešai arba turėti tokį dokumentą, kur būtų aiškiai išdėstytos datos konkursų skelbimams ne tik įmonėmis, bet kad, pavyzdžiui, su to galėtų susipažinti ir municipalitetų kompetentingos struktūros, savivaldybių struktūros. Regionų komitetų kolegos taip pat norėtų matyti ir kitų rodiklių, pavyzdžiui, socialinės pažangos rodiklių. Europos semestras ir sanglaudos politika, kaip tai susiję. Akivaizdu, kad geras lėšų valdymas, gera valdysena turi būti vieni svarbiausių dalykų bet kai kuriais atvejais tos griežtos taisyklės tampa kliūtimi. Komisija mums jau minėjo, kad šeštoji programa, tiksliau, kad šeštajai programai, šeštosios programos požiūrių vietos struktūros buvo atsakingos už 30 procentų programos lėšų valdymą, kai likusią dalį valdė nacionalinės administracinės struktūros. Uh, To valdym, tą valdymą labiausiai užtikrino nacionalinis, ne regioninis struktūros, tad gali kilti klausimas, ar tas valdymas buvo tikrai tinkamas ir e, reikalingas. Žvelgiant į šią problemą, mes turėtume ieškoti e, e kitų alternatyvų, pavyzdžiui, paskolų, kurių palūkanos būtų 0 procentų lygmens Man atrodo, kad Europos semestro politika kartais yra irgi netinkama regionams ar asmenims, kurie bando gauti e, finansavimą. Ir pirmiausia, čia galvoju apie municipalinės ir regioninės vietos struktūras. Turėtume numatyti platesnį investicijų politiką, kuri galėtų būti visos tos problemos sprendimo dalis. Matome taip pat, kad turime investicijų nuostatą. O ši yra susijusi su visa eilė ES priemonių. Lankstumas, sinergija. Tai yra svarbus dalykai ir turime tinkamai kombinuoti ESIF e, panaudojimą su sanglautos politikos tikslais yra siūlomas tiesioginis finansavimas. Kai kuriems projektams tai yra puikiai priemonė, jeigu projektai negali dalyvauti 2020 metų skelbiamame konkurse, bet tie, jeigu projektas yra iš tikrųjų tinkamas, e, vertas dėmesio, jis turėtų būti išlaikytas. Tad šių fondų dėka ir kitų regionių fondų dėka, kai kurie projektai vis tiek turėtų turėti galimybę būti gyvendinta. Mes suprantame, kad negali būti tiesioginių ryšio tarp uh, struktūrinių fondų ir sanglaudos politikos. To kol kas ir nėra, tačiau specifinės rekomendacijos pateiktos šalims uh, mini šiek tiek šios dalykus. Tiesiog pats požiūris mums atrodo tinkamas, tačiau svarbu kalbėti apie administracijos struktūrų galimybę reaguoti į esamus siūlymus ir priimti reikiamus sprendimus visos struktūros susijęs su valdymu, auditu, e, sertifikavimu pačios turi būti nuolatos tikrinamos, kad būtų galima išvengti interesų konflikto. Galbūt reikėtų nacionalinių lygmenių turėti audito struktūrą, nepriklausomą, kuri nebūtų susijusi su kitais organais gaunančiais finansavimą. Kitaip tariant, tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą taisyklių laikymasi apskritai, ar kad būtų galima užtikrinti tolygias sprendimų pritaikymo sąlygas, mums reikia uh, tam tikros priežiūros struktūros. Dabar bankai, finansinės institucijos. E, taip, pasinaudoti finansinėmis priemonėmis yra svarbu. Įvairios bankų struktūros bendradarbiauja tarpusavį, jeigu pasižiūrėtume. Uh, audito rūmų atliktų patikrų skaičių, tai tuomet tektų konstatuoti, kad šio tipo požiūris, kai at, yra vyraujantis daugeliu atveju, kartais tarpininkas gali būti visai naudingas toms patikroms, tai gali padidinti daugiau skaidrumą ir padidinti atsakomybę už įgyvendinamas reformas Visa tai turėtų būti įdėkta siekiant didesnio fiskalinio skaidrumo atskirose valstybėse narėse. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Finansiniai tarpininkai ir bankai taip pat savo ruoštų taiko komisinius mokesčius. Jeigu, tarkime, gauname projektų skirtą 100 eurų, tai kiek galiausiai tų eurų pasiekia pilietį. Dabar rizikos faktoriai susijęs su įvairiaus fondais, nuo savųjų išteklių ir taip toliau ir panašiai. Mes ir toliau ateityje susidursime su finansinėmis krizėmis, finansiniais burbulais, tai turime būti joms pasirengę. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl sanglaudos politikos. Tai yra iš tikrųjų puikus dalykas. Esu dėkingas e, už klaudų bendradarbiavimą, kuris yra susiklausęs tarp regirko ter komitetų ir ponia Kretsu taip pat bendradarbiauja su mumis e, labai aktyviai. Lieka tuo tik pasidžiaugti tuo būtų geriausiai padedama įgyvenyti sanglaudos politiką Europos Sąjungoje. Manau, kad šį dalyką taip pat svarbu pabrėžti. Norėčiau dar vieną mintį pridėti šiai diskusijai. Esu buvęs meras 20 metų, dirbęs regione. Ir galiu pasakyti, kad puikus dalykas yra, kad kreipiama daugiau dėmesio į projektų uh, pridėtinę vertę gyvenimu pagal sanglaudos projektą, kai žiūrima, kiek vertas yra projektas, kokią naudą gaunama už investuotas lėšas. E, atskiruose šalyse situacija skirtinga, regionų kompetencija skirtinga įvairiais atvejais, bet yra tokių šalių, kur projektų parinkimas, pavyzdžiui, kas gaus kontraktą, tas parinkimas nėra atliekamas nevertinant tų rezultatų, kurių būtų galima pasiekti projekto dėka. Pavyzdžiui, kelių tiesimas. E, regiono vadovas, pavyzdžiui, gali peržiūrėti sąrašą visų projektų ir žinoti, kas ir kaip. Tai yra projektų savotiškas rezervinis sąrašas ir labai daug E, svarbos turi tai, kaip projektai patenka į sąrašą. Galite turėti puikų sąrašą, bet ne visuomet gausite e, kažkokią pridėtinę vertę iš konkretaus projekto ir manau, kad reikėtų kitaip projektus atrinkti. Tas atrinkimas neturėtų būti toks mechaninis. Pavyzdžiui, galėtume atsakyti, kad valstybės narės turėtų turėti galimybę savo pastangas sutelkti, užtikrinti, kad bus pateikta bazinė infrastruktūra E, savivaldybėje, regione turi būti struktūros, kurios to užsima. Ir kai kuriais atvejais tenka užpildyti didžiulės spragas. Ir vietoj to, kad sulauktumėte apie informacijos apie tai, sulauktumėte informacijos apie tai, kokie projektai buvo atrinkti ir kaip jie bus finansuojami. Kartais regionuose yra dar kiti regionai. Yra regionų, kur vidaus sanglaudos pačiame regione trūksta ir kur yra didžiulė infrastruktūros spragų O mes kalbame tik apie BVP kriterijų ir nematome konkrečios situacijos dėl to. Jeigu taikytume tik BVP rodiklį, tai būtų iš tikrųjų labai mechaninis pasirinkimas. Ir tuo tarpu reikėtų atsižvelgti labiau į regionų įsivystymą. Ačiū. Pirmininkė, aš turiu dar penkis kalbėtojus savo sąraše. Laikas mūsų išseko diskusijai kolegoms suteiksiu žodį, bet labai prašau visų kalbėti labai labai trumpai. Koordinator. the, the, the coordinators talk. Taip, koordinatoriai pasisakė frakcijų vardu, be abejo. Aš suteiksiu, ponė Breso, žodį jums, bet tiesiog prašau jūsų kalbėti labai trumpai. Pone Breso, dėkoju, ponė pirmininkė. Turėtume kai kuriais atvejais galbūt iš anksto nustatyti pasisakymo laiką ir jo laikytis. Mm, noriu pateikti klausimus, labai trumpai. Pirmą norėčiau priminti, kad konkurencingumo krizė yra labai akivaizdi pastaraisiais metais. Manau, kad regionų kvalifikacijos turėtų išlikti visiems regionams. Norėčiau kreiptis į ponę komisarę, jai ačiū, aišku, kad atvyko mūsų posėdį. Uh, Supaprastinimo klausimas yra labai svarbus, jeigu norime paspartinti visus procesus. Kodėlgi kartu su regionų komitetų kolegoms, kuriuos man malonu čia matyti, kodėl kartu su jais netlikti e, patikros to pranešimo, kurį jūs pateikėte. Ir pasižiūrėkime, e, su, pasitelkdami fondų naudotojus, kokie sprendimai yra geri, o ko, ką reikėtų galbūt pakeisti, supaprastinti. Trečia. Manau, kad negalima visko palikti sanglaudos politikai, kai kurios dalykus reikia atskirti. Mes kalbame apie Europos semestro valdymą, pavyzdžiui, ir taip pat sankcijas tiems, kurie nesilaiko taisyklių. Kalbame apie regionų politiką, kur numatyti irgi tam tikri sąlygiškumo reikalavimai. Gali būti tam tikrų priemonių ir manau, kad čia dar galime padirbėti. Ketvirtas pamastymas būtų toks. Erasmusas skirtas rinktiems asmenims. Aš žinau, kad Europos komisija nenori negirdėti apie tai, bet jeigu norime, kad regioninė politika gerėtų, negalime pasitikėti tik biurokratais. Manau, kad turime taip pat siekti, kad politikai, rinkti politikai būtų labiau kompetentingi, kad labiau suprastų regioninės politikos ypatumus. Tai yra tas projektas, kuris būtų galėjęs duoti gerų rezultatų, jį galima būtų įtraukti į sanglaudos politiką, kad galėtų atskirų regionų politikai susitikti, keistis patirtim, kad susitiktų atstovai tų regionų, kur viskas gerai ir atstovai tų, kur dėja ne viskas gerai kitas pamastymas. E, būsimas programavimo laikotarpis jau aiškėja daugmetinės metinės programos, kodėl e, šio programavimo laikotarpio likusių lėšų nepaskyrus tam, kad būtų galima pradėti gyvendinti projektus, kurie numatyti kitam raundui, nes vėlavimas yra susijęs ir su tuo, kai kurių projektų, kad regionai pradeda teikti projektus tada, kai programa jau yra užbaigta, kai lėšos gautos ir kai jos yra galtinai paskirtos. Bet galbūt būtų galima padėti regionams numatyti gairias. Jau dabar jie galbūt galėtų padėti renkti, pradėti renkti projektus pavyzdžiui, kova su klimato kaita, konkurencingumas ir panašiai. Tai yra tos rytis, kur būtų galima pradėti dirbti jau dabar. Projektai būtų tuomet jau parengti, kai lėšos skiriamos ir juos galima iš karto įgyvendinti. Dėkoju, sako pirmininkas. Ponas Kaciferas, dvi minutės, prašau. Dėkoju. Diskusija, manyčiau, yra visiškai savalaikė. E, sanglaudos politika yra aktualus dalykas, turime pateikti aiškius atsakymus iškylančius klausimus. Ir manau, kad tie atsakymai turėtų būti politiniai pirmiausia. Sanglaudos politika buvo padalinta, buvo siekiama viena vertus užpildyti spragas, kovoti su netolygumais išsivystimo. Ir visiems tikslas buvo turėtas užtikrinti vienodas taisyklės. apie tai yra kalbama septintojoje sanglaudos politikos ataskaitoje. Turime apžvelgę tą laikotarpį pripažinti, kad tie netoligumai ar tos spragos ne visais atvejais išnyko. Kai kuriais atvejais tos spragos dar pagilėjo, pažiūrėk, kuriuose regionuose dar labiau išaugo skurdas, trūksta perspektyvų jauniems žmonėms kai kuriuose regionuose ir manau, kad yra atėjęs laikas priimti svarbius sprendimus. Nes sanglauda palies Europos e, pačią šerdį. Tai palies visas, visus regionus, visas teritorijas, solidarumas, švietimas, taika yra tie svarbus tikslai, kuriuos svarbu užtikrinti. Tai nėra savaime suprantami dalykai. Jeigu norime sanglaudos politikos, tai tuomet turime prisiminti tuos keturis ramščius, apie kuriuos kalbėjo ponia komisarė. Tai yra tas pagrindas, ant kurio galim statyti visą kitą sanglaudos politiką. Ypač pirmasis ramsis svarbus - pasitikėjimas. E, tai yra politinė problema ES pastarojų metų. Pasitikėjimo trūksta institucijomis ir institucijose. Kita problema viltis ir solidarumas. Manau, kad jis yra glaučiai susijęs su pirmoju ramščiu. Finansinių priemonių yra, kurios dėja net nešė tos naudos, kurios tikėtasi. Ypač Junkerio paketas nesuteikia tiek naudos. Ne dėl to, kad regionai nesugeba gauti tų lėšų, o dėl to, kad yra struktūrinių kliučių, kurios kliudo gauti reikiamą finansavimą. Tad manau, kad taip turime sakyti sanglaudos politikai, bet pirmiausia dirbkime prie skurdo e, panaikinimo, prie jaunimo nedarbo sumažinimo, ypač tose regionuose, kurie, kur situacija sunkiausia. Na ir nepamirškime ponios Kretų paminėtų tų visų ramščių. E, be abejo, pasitikėjimas svarbu. Mano šalyje tai yra labai aktuolus klausimas, kitose taip pat. Ir ne tik dėl to, kad e, kažkas gal fiziškai matė, kas ir kaip kokios problemos šalyje vyksta. Manau, kad tų problemų yra daug, kur turime apie tai kalbėti ir svarbu yra. E, pasakyti gerus žodžius, kai to reikia. Ir manau, ponia Kretu, kad jūs esate teisingam keliui. Ir manau, kad tas pasitikėjimo atkūrimas padės žmonėms, ypač kurie to pasitikėjimo Europos institucijų nebeturi. Ačiū. E, vsi se strinjamo, ki smo v tej dvorani in se jasno zavedamo, da je kohezijska politika steber Evropske unije in da je. Dėkuoju suteiktą žodį. Visi mes sutarėme dėl to, kad sanglaudos politika yra viena iš ES pagrindų. Uh, 0,3 procento ES BVP sudaro šie fondai ir tai turi tikrai e, rimto didelio poveikio įvairioms gyvenimo sritims. Štai pavyzdžiui, kolega iš Airijos pasakojo apie situaciją šioje šalyje prieš e, sanglaudos politiką ir dabar. Plečiantis e, Europos Sąjungai Sanglaudos politika buvo labai didelė pagalba naujosiams e, narėms. Ši ataskaita rodo, koks didelis sanglaudos poveikis buvo e, integracijai ir užimtumui. Tačiau vis daug, su vis daugiau sunkumų susidurima, kai bandoma e, sanglaudos politikos matomumą padidinti. 14-20 metais šiam laikotarpiai yra numatyta daug investicijų, tačiau štai čia yra ir problemų. Pavyzdžiui, 178 puslapyje matome, e, kad kalbama apie per dabartinį laikotarpį naudojamas lėšas. Mes turime užtikrinti, kad per šį laikotarpį panaudotos lėšos turi būti tinkamai panaudotos. Kitu atveju e, teks tas lėšas perskirtyti per e, kitą laikotarpį programavimo. Dabar kas dėl migracijos ir ties iššūkių? Tai nereikėtų pamiršti, kad net ir tose šalise, į kurias vyksta migrantai, labai dėlių skirtumų yra tarp regionų, e, atskirų miestų, netgi ir štai pavyzdžiui 14-20 metais yra numatyta didinti e, finansavimą sanglaudos politikos e, daugiau nei 12 procentų miestų teritorijoms. Ir tai yra glaudžiai susiję su skaitmeniniu, skaitmeniniu projektų gyvendinimu kaimo vietovėse. Jeigu mes neturime, neturėsime inovacijų, tai negalėsime siekti pažangos. Taip pat, pavyzdžiui, ir klimato kaitos srityje e, tai yra glaudžiai susiję su vadinamosiomis žaliosiomis darbo vietomis. Taigi visa tai yra iššūkiai, o būtent sanglaudos politikos dėka mes galime su jais uh, dirbti. Uh, Aš labai džiaugiuosi, kad daug kas iš čia esančių e, dirba šioje srityje savivaldybėse, regionuose, nes būtent ten bus kuriamas pasitikėjimas sanglaudos politika. Dabar turime dar keletą kalbėtojų. Ponios Manetė, aš paprašysiu kalbėti labai trumpai. Dėkoju, norėčiau pasveikinti, pasidžiaugti tiksliau, e, sanglaudos ataskaitą parengtą. Čia yra kalbama apie apie tikslų siekimą nacionaliniu, ES ir regioniniu lygiu. Porą klausimų norėčiau užduoti kurie kyla iš tos sanklaudos ataskaitos. Vienas būtų E, dabartinio laiko tarp gyvendinimo paspartinimas ir antras klausimas būtų, kaip geriau pasirengti ateita, ateinančiam laiko tarp ir kaip siekti daugiau e, veiksmingumo ir sėkmės, ypatingai su konvergencijos procesais e, taisėjant. Taigi, pirm, galbūt galėtumėte atsakyti į tuos klausimus. Pirmiausia, kaip paspartinti įgyvendinimą. Kaip kad pavyzdžiui. Uh, apeiti, kaip paspartinti administ administracinės biurokratinės procedūros, kaip padidinti e, įgyvendintų projektų skaičių. Jūs, gerbiama komisijos narė, kalbėjote apie struktūrinės reformas, nes ko gero be e, viešojo sektoriaus, be e, teisingumo sektoriaus, be verslo aplinkos reformų nepavyks to padaryti. Na, be jokios abejonės mes turime tai daryti. Tam, kad ateityje pasiektume sėkmingų rezultatų, turime dirbti dabar, nes ko gero per vienerius metus ar per trumpą laikotarpį nieko nepavyks to, pada to nepavyks padaryti. Tačiau galbūt jau dabar šiame laikotarpyje žiūrėtų reikėtų, kokios būtų priemonės, kurių reikėtų skubiai imtis. Pavyzdžiui, kaip būtų reglament, su reglamentu dėl e, gamtinių nelaimių. E, pakeitimai jo dabar rengiami ir tai būtų labai geras atsakas e, praktiniams e, piliečių poveikiams. Pavyzdžiui, čia būtų konkreti parama to, tam, ko reikia praktikoje. Taip pat galima būtų pagalvoti apie e, kitas priemonės. Pavyzdžiui, ES 2007-2013 metams numatė lankstų nuoseklumo e, tarp prioritetų e, priemonę, tarp projektų. E, pavyzdžiui, kai iš eilučių arba projektų su perviršiu būtų kitiems projektams arba eilutėms skiriamos lėšos, kuriams trūksta. Taigi, ir galiausiai dar ką pasakysiu, kai kalbame apie ateitį, turėtume pasižiūrėti, kogi mums reikia tam, kad um, didesnį ekonominį augimą pasiektume atsilikusiuose regionuose. Na ir dabar kas dėl politikos e, mišinio, tai nereikėtų e, kalbėti vien tik tai apie investicijas, reikėtų kalbėti ir apie e, struktūrinės reformas, apie išman fiskalinę konsolidaciją, jūs tai minėjote. Na, o tam reikalinga didesnė sinergija su nacionaliniais biudžetais. Komisija jau yra sakiusi, kad yra naujų prioritetų, kurie turėtų būti įtraukti į sanglaudos politiką. Tačiau čia praktiškai nedaug vietos paliekama naujiems prioritetams, nes sanglaudos politika turi ribas, turi biudžetą, kuris yra beje per mažas mums, vis dėlto reikalinga sinergija yra su nacionaliniais biudžetais. Galbūt tokiu būdu galėtume padaryti daugiau ir geriau. Ir galbūt e, kas dėl struktūrinių reformų reikėtų e, daugiau veiksmų numatytų nacionalinių lygių iš nacionalinių biudžetų. Tačiau Čia vėlgi reikalinga didesnė harmonizacija tarp nacionalinių reformų programų ir veiklos programų, nes nacionalinės reformų programos yra rengiamos trejų metų laikotarpį, o veiklos programos yra rengiamos septyneriems metams. Todėl nėra paprasta suderinti šios laikotarpius ir sinergijos siekti. Ačiū dabar žodis ponui Nilsen. Paprašysiu kalbėti trumpai. Dėkoju. Aš vieną labai specifinį klausimą norėčiau užduoti komisijos nariai. Labai džiaugiuosi, kai dabar pranešime arba ataskaitoje matau, kad yra kalbama apie vienodas taisyklės taikomas projektams, sanglaudos politikai. Taip, vienodos taisyklės yra gerai, tačiau mes visi puikiai žinome, kad biurokratija siejama su ES projektais yra daugiausiai sukūriama valstybėse narėse. Ir taip nutinka dėl to, kaip administracija veikia valstybėse narėse. Taigi norėčiau paklausti dabar jūsų, ar jūs e, vis dėlto to pritartumėte e, valstybėms narėms, kurios didesnės biurokratijos naštos siekia, ar e, galbūt kažkokį spaudimą kitą linkmę galima būtų jiems padaryti. Uh, Galbūt galėtų dabar komisijos narė atsakyti į klausimus. Dėkoju. Dėkoju už tiek daug gerų pasiūlymų, idėjų. Manau, kad šio sustikimo tikslas ir buvo toks. Tai yra išklausyti vieniems kitų. Na, kaip ir sakiau, pabandysiu atsakyti į kritiką. E, kritikus, kritikams tiksliau, kurie sako, kad mūsų pasiūlymas nėra konkretus. Kaip žinia, komisija pateiks savo biudžeto pasiūlymą 18 metų gegužę. Na ir štai dabar jau yra prasidėjusios diskusijos, metų pabaigoje dar prasidės plačios visuomenės konsultacijos. Ir aš siūlyčiau taip padalyvauti visiems juose ir Koter, ir Regi komiteto narius norėčiau paskatinti dalyvauti konsultacijose. Jūs, ko gero, būsite, būtumėte vieni iš svarbiausių partnerių, jūs turite minčių ir mes mielai išklausytume. Dabar iš tų daugybės e, gautų išsakytų klausimų, galbūt nepavyks atsakyti į viską, bet pabandysiu bent jau trumpai į kai kuriuos atsakyti. Ponas Valnisterojus iš pradžių sakė, pačioje pradžioje sakė, kad reikia veikti, o ne laukti. Tai turėtų būti mūsų šūkiu per ateinančius mėnesius. Be jokios abejonės tai nėra įprastinė veikla kažkokia tai, nes e, diskusijos jau, daug diskusijų vyko, atėjo metas veikti. Taigi dabar e, Europos parlamente Europos komite, e, parlamento, regijų komiteto, koter tai regionų idėjos pasiūlymai visada yra laukiami. Na, o dabar dėl modernizavimo norėčiau sureaguoti. Aš manau vis dėlto, kad reikia modernizavimo. Kartais pernelyk mes griežtai elgiamės su valstybėmis narėmis, kai kada pernelyk lankščiai Kas dėl N plus 2, tai čia buvo paskatinamoji priemonė, bent jau mes taip tai suvokiame, tačiau e, dabar vis dėlto manome, kad reikėtų vėlgi tos N plus 2 taisyklės. Taip galbūt galima būtų paskatinti, paspartinti įgyvendinimą ir taip galima būtų daugiau strateginių programų įgyvendinti. Pone Vandisteroj, jūs teisus. CEF veikia, nes buvo numatytas laiko terminas trejų metų. Ir tiesą sakant, visos programos transporte buvo CEF skirtas. Tiksliau, visą tai buvo bandoma perkelti ant CEF pečių. Jis buvo sakoma, kad 2018 metai yra riba, laiko turime Taigi praktiškai viskas ant CEF guldavo tam, kad trejų metų laikotarpis būtų panaudotas. Aš manau, kad kuo daugiau padarysime spaudimo valstybėms narėms, tuo greitesnių rezultatų turėsime, kuo ilgesnį laiko e, ta, tarpą skirsime įgyvendinimui, tuo lėtesnis bus įgyvendinimas. Taip, jie, valstybės narė, štai pavyzdžiui, e, turi laiko įgyvendinimui, e, avansinius mokėjimus naudoja, atidėlioja priemonės 18-20 metams. Taigi, manau, kad labai svarbu yra e, parodyti, kad mes komisijoje, parlamente, regi, e, koter, komitetuose smarkiai dirbame, sunkiai dirbame, tačiau to paties darbo reikėtų ir valstybėse narėse, kad būtų tai daroma. Taigi, kas dėl N plus 3, aš manau, kad reikėtų labai e, apie tai intensyviai pagalvoti. Pone Oswald, mes Koter pranešimus e, visada skaitome, pone Zagar, taip yra daug skirtumų, ypatingai istorinių skirtumų tarp, pavyzdžiui, rytų ir vakarų, dabar tarp šiaurės ir pietų Europos šalių, mes be jokios abejonės turime dirbti šiais klausimais. Dabar kas dėl atsilikusių regionų iniciatyvos. Daug buvo kelta klausimų. Ponas Kotolino, ponė Damato, kiti kolegos apie tai kalbėjo. Yra mažiau užsivyščiusių regionų, tokių atsiliekančiųjų iniciatyvų prasme regionų. Ir mes turime jiems padėti, turime e, parodyti šią ataskaitą, kad e, išsivyštę regionai E, drąsiai imasi pokyčių ir naujovių, tačiau vis dėlto dar daug regionų yra baimės ir bijomasi e, pramoninių pokyčių, baiminamasi yra e, darbo praradimo, restruktūrizacijų, taigi reikia dirbti su emocinėmis, čia baimės, žmonių baimės problemomis. Manau, kad Reikia didesnio entuzijazmo taip pat panaudoti lėšas, imtis iniciatyvų naujų. Kaip žinia, iniciatyvos e, e gana lietai, iniciatyvų yra gana lietai įmamas, ypatingai e, mano minėtose atsiliekančiose regionuose. Todėl manyčiau, kad reikėtų galbūt tai sieti su žmonių emocijomis, su depresija, su baimėmis, E, manau, kad į tai reikia atsižvelgti. Kas dėl teritorinės sanglaudos. Pona Žagar, ponas Kocolino, pone Damato, kiti nariai minėjo šį klausimą. Manau, kad reikia skirti tam daugiau mėnesio. Dėmesio tiksliau. Kaip žinia, bandomieji projektai yra pradėti tam, kad e, net ir per šį e, programavimo laikotarpį būtų tam tikriems regionams tai taikoma. Mes atrinksime tuos regionus tam, kad e, šiuose regionuose būtų remiamos ekonominio ekonominių pokyčių strategijos, pavyzdžiui, pramoninių pokyčių strategijos. Taigi mes atrinksime tuos regionus ir žiūrėsime komisijoje, kaip galima būtų inovacijas ir skaitmeninis technologijas tuose regionuose dėkti. Aš manau, kad ši politikos kryptis turi būti pertvarkama, reformuojama. Manau, kad turėtume galvoti apie pokyčių impulsus. Mano manimu, tai būtų inovacijos ir švietimas. Na ir be jokios abejonės administracinių gebėjimų stiprinimas taip pat būtų svarbus. Kaip ir sakiau, ponia Kocolino, aš labai esu sustrūpinusi dėl tų atsiliekančių regionų. Mes visi puikiai žinote, kad ir jūs ir ponė Damato esate iš regionų, į kuriuos mes tiek daug investuojame per pastarosius metus ir nematome jokio augimo. Ir nepaisant didelių investicijų, augimo tempai atsilieka, nepaisant dešimtmečių netgi investicijų. Aš manau, kad čia reikėtų kažkokio tai specialaus projekto atsiliekantiems regionams mes e, turime ir tokių regionų, kurie pakilo iš dugno praktiškai ir investicijų dėka labai smarkiai atsigavo. Tačiau vis dėlto yra tokių regionų, kuriuose, e, kuriuose e, rezultatų nesimato ir čia jau būtų struktūrinių reformų trūkumas. Iš patirties matome, kad tos investicijos praktiškai e, nepadės, jeigu bus izolacija. Taigi čia sanklaudos politika ir sąjungos e, ekonominė valdysena turi būti glaudžiai susijęti tam, kad e, būtų veiksmingai lėšos panaudotos. Na ir dar galiu tik tai e, pasakyti, kad proporcingai, veiksmingai ir tinkamai paskatas teikiant tai turi būti padaryta. Aš manau, kad valstybės narės turėtų tai vertinti ne kaip kažkokią bausmę, o kaip paskatinimą e, valstybėms narėms, tai būtų kaip ir paskatinamas už sėkmingai vykdintas struktūrinės reformas ir makroekonominę politiką. Aš manau, sankcijos neveikia. Manau, kad Turime dirbti kartu tam, kad nebūtų niekam nutrauktas e, finansavimas. Ir šiam laikotarpiui kol kas bent jau nesame numatę nutraukti finansavimo niekam. Kaip ir sakiau, dėl atsiliekančiai regionų. Europos parlamentas šiuo metu rengia pranešimą, ataskaitą ir aš labai džiaugiuosi, kad e, mes, jeigu galėtume prisidėti prie bendro e, šio pranešimo rengimo. Mūsų e, studijos tyrimai parodė, kad atsiliekančiose regionuose yra mažesnis užimtumo lygis bei produktivumo lygis. Čia trūksta tiesiog verslo dinamikos, o tai yra siejama su nepakankamai išplėtotomis inovacijomis šiuose regionuose. Šiuose regionuose tiksliau e, iš, tik, išmaniųjų specializacijų e, projektai nebuvo įgyvendinti. Mes puikiai suvokiame, kad negalime e, Europoje turėti 300 silicio slėnio kopijų. Tačiau kita vertus galima tokių specializacijų numatyti, kaip kad, pavyzdžiui, žemės ūkio e, turizmas arba, pavyzdžiui, aeronautikos e, turizmas, e, kaip kad, pavyzdžiui, Lenkijoje. Taigi, e, manau, kad įmanoma vis dėlto e, apim, perėti tiksliau, peržengti tas kliūtis. Dabar kas dėl institucinių pajėgumų, tai, tai nėra siejama su atsiliekančiais regionais. Kaip žinia, komisija turi daug programų tam, kad e, būtų viešojo administravimo e, gebėjimai tik gerinami. Mes turime veiksmų atskaitomumui, e, viešumui, skaidrumui ir veiksmingumui viešųjų sistemų didinti. Taip pat prieš korupcinių priemonių programų turime labai įdomių pasiūlymą patikė ponia Breso, e, tą Erasmus renkamiems politikams. Na, be jokios abejonės renkami politikai turi būti tikriausiai į pakankamai aukštą lygį renkami politinį lygį. Aš nemanau, kad tai yra bloga mintis, bent jau daugumai valstybių narių tai būtų naudingas dalykas. Praeitie apie tai buvo jau kalbėta, tačiau susilaukėme didelio pasipriešinimo. Todėl, kad Erasmus kažkaip yra įsivaizduojama kaip studentų programa, mainų programa e, studentams tačiau kita vertus turime kolegų vertinimo peer-to-peer -peer sistemą, prakt... ekspertams praktikams, pavyzdžiui, pagal ES programas. Taigi, kodėlgi negalima būtų pagal šias programas keisis gerąją praktiką. Ir štai, pavyzdžiui, išrinkti politikai galbūt taip galėtų pasitarnauti piliečiams. Daug buvo kalbėta apie miestų darbo tvarkę. Mm, pasakysiu tik tai, kad mes norime e, ambicingesnių čia veiksmų. Aš nenorėčiau dabar. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir e, pagerbti Amsterdamo e, merą, kurį praradome praeitą savaitę. Jis buvo vienas iš mūsų svarbiausių partnerių ir ramščių. Jo dėka buvo pavyko e, miestų darbo tvarkę patvirtinti ir Amsterdamo paktą. Manau, kad be pono Vanderlan e, miestų pakto neturėtume šiandien. šiandien. Aš nežinau, ar jums teko su juo susipažinti, tačiau kas dėl jo administracinių gebėjimų, tai manau, jis buvo vienas iš šviesiausių ir įspūdingiausių merų, su kuriais teko man susitikti. Jis ranka rankon dirbo kartu su mumis komisijoje e, su miestų darbo atvarkė. Mes būtent tuo darbu remiantis ir e, su kitų e, merų pagalba atliktų darbų remiantis per ateinančius mėnesius, ateinančio ateityje, artimiausio ateityje pristatysime dokumentą ir šioje srityje. Na, norėjau tik tai pasakyti, kad būtent Amsterdamo meras labai smarkiai prisidėjo prie miestų darbo atvarkės e, parengimo. Kaip žinia, jis parašė laišką Amsterdamo piliečiams, gyventojams, kai sužinojo, kad serga. Jis e, parodė didžiulę drąsą, tiesiogiai kalbėjo su savo gyventojais, paprašė jų rūpintis miestu ir rūpinti vieniems kitais. Manau, kad tai labai svarbi žinia buvo iš jo. Na, o dabar kas dėl klausimo iš Švedijos, dėl pažeidžiamų žmonių, dėl sergančių žmonių, dėl migracijos. Be jokios abejonės mes skatiname valstybės narės naudoti lėšas ne vien tik tai e, skubiai toms ekstra situacijoms, bet ir eiliniams einamosios, einamosioms situacijoms. Mes turime imtis priemonių, pavyzdžiui, apgyvendinti žmonėms, jiems, įgyven, jiems integruoti, pavyzdžiui, kalbų mokymui yra įmanoma E, rasti e, infrastruktūrų projektų lėšų. Taip pat buvo klausimas dėl e, kito aspekto. Tarp valstybinis komunikatas buvo patvirtintas kartu su miestų darbo tvarkė. Manau, kad vienas iš pagrindinių pasiekimų tai būtų. Kita savaitė kartu su atokiausių regionų e, darbos varkės pristatymų tai išgirsime. Taigi mes esame pasiekę rezultatų regionų politikos rytyje. Dabar kas dėl bendra finansavimo mano manimu, didelis bendra finansavimo lygis galėtų būti e, pateisinamas e, sudėtingais ekonominiais laikais. Manau, kad e, turime įvertinti šiuos aspektus. Aš žinau, kad valstybėms narėms tai nėra pats maloniausias klausimas šiuo metu, tačiau manau, kad turėtume didinti valstybių narių finansavimo lygį ir galbūt taip netgi paskatintume įgyvendinimo tempus, paspartintume. Kas dėl komunikacijos, manau, kad e, tai buvo pastarųjų metų didžiausiai spraga. Mes jau keletą mėnesių dirbame tam, kad padidintume sanglaudos politikos matomumą. Kaip žinia, taryboje dar Maltai pirmininkaujant e, buvo pateikta e, idėjų ir buvo nuspręsta kartu su mano kolegė iš Belgijos Marian Tyson e, didinti matomumą e, šios politikos. Aš taip pat norėčiau padėkoti regionų komitetui už prisidėjimą prie šio darbo. Aš manau, kad tai būtų naudinga ne vien tik tai mums, bet ir tiems, kurie gauna naudos iš mūsų projektų, pavyzdžiui, mokytojams ar kitiems. E, manau, kad visi turėtų žinoti apie ES projektų pridėtinę vertę. Taip tikrai svarbu yra tai daryti. Eurobarometro apklausų duomenys rodo, kad 78 procentai žmonių girdėję apie sanglaudos politiką e, puikiai atsiliepia apie tai, turi teigiamą jos įvaizdį. Deja, beveik 70 procentų yra žmonių, tiksliau 70 procentų beveik nėra niekada girdėję apie sanglaudos politiką. Ir štai pavyzdžiui, nuvykus į mokyklą tik tai ar kažkur važiuojant greitkeliu yra matoma, kad ES finansavimas čia prisidėjo. Dabar dėl 20 procentų lėšų e, skiriamų energijos veiksmingumui ir kovai su klimato kaita. Kartu su komisijos nariais Šefkovič ir Kalnietė dirbame šioje srityje. Manau, kad labai svarbu yra mūsų planetai, e, Europai tiksliau mūsų ir Europai, kad ES lyderiautų COP20, e, juo labiau, kad JAV dabar kaip ir išstoja iš šios susitarimo. Mes be jokios abejonės e, vietos e, lygių mažai CO2 išmetančių projektų iniciatyvas remiame ir skatiname E, valstybės narės naudoti kaip įmanoma e, didesnės e, lėšas iš turimų lėšų energijos veiksmingumui didinti. Dėl naujųjų rodiklių. Jau trejus metus apie tai kalbame, bent jau regi komitete ir buvo Sutarta, kad BVP žmogui nėra idealiausias rodiklis, bet bent jau kol kas dėl šio vienintelio rodiklio buvo pasiektas konsensusas. Aš manau, kad per praeitą laikotarpį, kaip žinia, BVP žmogui nebuvo vienintelis rodiklis ir tas vienas rodiklis e, geriausiai neatspindi realybės. Aš manau, kad turėtume atsižvelgti į pasiūlymą naujų rodiklių numatyti. E, galbūt, pavyzdžiui, tokie rodikliai kaip socialinė įtrauktis, skurdas, e, e, vystimasis, išsivystimas yra svarbus dalykai, jie atspindi gyvenimo kokybę. Štai, pavyzdžiui, Belgijoje BVP žmogui yra kaip ir didelis, tačiau yra vis dėlto regionų, kuriuose ir užimtumas labai mažas, nedarbas didelis. Reikėtų kažkaip pabandyti tai atspindėti. Reikėtų pagalvoti ir apie alternatyvas. Dirbame kartu su Pasaulio banku, EBPO ir reikia žiūrėti, kaip kartu galėtume parengti tinkamą rodiklių sistemą. Dabar kas dėl lėšų skiriamų valstybėms narėms, tai tai turėtų būti irgi siejama su rodikliais. Dabar kas dėl kovos su nedarbu. Ne tik tai socialiniai, bet ir sanglaudos e, fondai tikrai kovoja su nedarbu, nedarbu tai yra mūsų visų bendras tikslas. Pone Katanau, labai dėkoju už jūsų gražius žodžius, jūs optimistiškai esate nusiteikę dėl sanglaudos politikos, tačiau, kaip žinia, yra tokių šalių, e, kur daugiau nei 50 procentų e, priklauso nuo mūsų finansavimo. Vis dėlto turėtume e, didžiuotis tuo, kas vyksta ir taip sanglaudos politikai kyla naujų iššūkių ne prioritetų, bet iššūkių. Yra daug neatsakytų klausimų, pavyzdžiui, nežinome, kaip breksito darybos pasibaigs. Mes nežinome, kaip tą spragą užpildysime, nežinome, kaip pavyks susidoroti su tokiais iššūkiais, kaip pavyzdžiui, imigracija, e, išorės e, vidaus saugumas, Europos kariuomenės klausimas. Aš asmeniškai manau, kad turime turėti ambicingų tikslų ir siekti bent jau to paties, tokio paties biudžeto dydžio. Ir manau, kad e, turime būti ambicingais ir dirbti kartu, ranka rankon su valstybėmis narėmis. Reikia žiūrėti, kaip didinti savo pačių e, išteklius. Reikia žiūrėti, kaip valstybės narės gali tą spragą užpildyti. Galbūt čia uh, E, sanglaudos politikos šiek tiek ir mažiau bus, tačiau bent jau mes, aš asmeniškai už tai kovoju, mes už tuos penkis scenarius numatytus mūsų pozicijų dokumente ir niekas čia nepasikeitė. Aš manau, kad atėjo laikas kovoti su neigiamais aspektais. Ir manau, kad ši politikos kryptis turi susidaroti su kylančiais iššūkiais. Dabar dėl, dėl eksantė saligiškumo. Manau, kad eksantė saligiškumas jau duoda apčiuopiamų rezultatų. Uh, tai yra iš ankstinė sąlyga sėkmingoms investicijoms. Manau, kad eks antės algiškumo ateityje reikės ir daugiau. Ir toliau tiksliau, bet pagrindinė kryptis čia būtų supaprastinimas tų procedūrų. Vietos valdžios institucijos e, turi pagrindinį vaidmenį planuojant, e, nes ko gero geriausiai su problemomis yra susipaži... E, problemos išmanomos vietos lygių. Taigi čia subsidiarumo daug reikės. Pone Spiridon. Jūs kalbėjote kaip buvęs regionų e, pirmininkas, kad e, regionai labai svarbus, kaip žinia, yra strateginiai partnerystės susitarimai, požiūris, veiksmų programos be jokios abejonės yra siejamos su strateginiais tikslais. Pone Breso, dėkoju už pastabas. Supaprastinimas buvo mano prioritetas per pirmosius mėnesius. Mes turėjome aukšto lygio grupę supaprastinimo srityje. Buvo pasiūlyta konkrečių priemonių ir šiam programavimo laikotarpiu. Ir tikiuosi, kad omnibuso trialogas bus išjudintas ir taip naudos gavėjai galės pasinaudoti šiomis priemonėmis. Tačiau kita vertus per ateinantį programavimo laikotarpį, manau, turėtume e, daugiau padirbėti su vieningomis e, taisyklėmis, vienu taisyklių rinkiniu. Ačiū taip pat, ponia Katifaras, galiu Jūs patikinti, kad ne tik tai Graikija, bet ir visos valstybės narės e, žino, kokia yra neįlinė situacija Graikijoje. Mes žinome, kokia sudėtinga situacija yra ir Italijoje. Mes ten buvome ir e, tikimės, kad reglamentas dėl gamtinių nelaimių e, bus panaudotas e, ne tik Graikijoje ir Italijoje, bet ir kitose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, 95 procentai rekonstrukcijai atkūrimui yra skiriama pagal šiuos fondus. Tik tai tie, kad procedūros yra ilgos ir kartais visai netikėtose vietose kliučių atsiranda. Dabar dėl įgyvendinimo, ponia Maletič, manau, kad e, ankstesnis laikotarpis rodo, kad e, buvo mažas įsisavinimas per pirmus trejus metus, e, nėra neįprastas dalykas, na, klausimą uždavėjau paliko salę. Aš galiu tik tai pasakyti, kad tai yra normalu ir kad įgyvendinimas šiame programavimo laikotarpyje spartėja. Uh, beveik 40 procentų yra RDF pagal sanglaudos politiką, 28 e, projektai, tų pagrindinių didelių projektų jau yra gyvendinti. Manau, kad turime užtikrinti, jog spartėjimas vyksta ir tinkamų e, ritmų reikia. Dabar tiksliau mes dirbame su identifikuodami uh, E, mažai rezultatyves programas ir bandome spręsti šią situaciją. Na ir galiausiai paskutinis klausimas, ponė, ponas Nilsen jį uždavė. Kaip žinia, aš esu pasirengusi panaikinti visas nereikalingas taisyklės. 600 puslapių reglamento yra. Valstybės pagal valstybių narių prašymus 2000 puslapių dabar gairių dokumento turime. Niekas nežino, kaip tą jūsų reglamentą e, įgyvendinti, nes būtent Europos parlamente tai buvo padaryta. Galbūt užtenka dabar jau e, to sudėtingumo turime žinoti, e, kokios būtų to pasiekmes, turime griežtai uh, su valstybėmis narėmis kalbėti. Yra naujų ir naujų vis nuostatų įtraukiama, tačiau realiai vietoje žmonės tiesiog sako, kad ne, mes struktūrinių fondų nebenaudosime, nes pernelik sudėtingos taisyklės yra. Aš nesakau, kad to visai nereikia, bet 21-ame amžiuje ko gero nėra normalu renkti projektus su 7000 e, puslapių taisyklių. Todėl mes prašome valstybių narių elektroninės sistemas naudoti, e-sanglaudos sistemas naudoti, dirbame su paprastinimo e, linkme. Toliau diferencijavimas be jokios abejonės yra labai svarbus. Pavyzdžiui, jeigu vienoje, viename projekte 5 procentai viešojo finansavimo, kitame projekte 60 procentų viešojo finansavimo. Tai čia net ir audito rūmai, e, ko gero, mums pasakytų, kad reikia diferencijavimo tarp didesnio ir mažesnio voko. Mes daugiau žiūrėsime į rezultatus ir manau, kad naudos gavėjai turi skirti daugiau laiko įgyvendindami E, projektą, o ne e, biurokratijai, popierizmui, taip sakant. Dėkoju uždėmesi. Na ir dar pasakysiu, kad vienas dalykas mums visiems aiškus yra, sanglaudos politika yra tam, kad būtų sumažinti skirtumai tarp regionų ir valstybių narių. Sanglaudos politika padeda skurdiems regionams ekonominių, socialinių e, požiūrių. Na, o kas dėl politinės perspektyvos, Tai labai svarbu yra suprasti, bent jau aš manau, gal ir jūs taip manote, kad e, sanglaudos politika yra tas cementas, kuris klyjuoja ES šiandien. Šiandien laikai yra sunkus, todėl manau, kad galime vis dėlto parodyti e, kartu, e, kad dirbame penkiems e, šimtams milijonų piliečių, merų, e, smulkių įmonių, smulkaus, smulkaus verslo. Ir šis darbas yra ne mums, Bruselio funkcionieriams, o penkiems šimtams milijonų žmonių gyvenančių Europoje. Dėkoju. Okay. Dėkoju, ponė komisarė. Dėkoju už labai detalius atsakymas. Diskusijos iš ties buvo labai vaisingos, taip pat norėčiau padėkoti Kotar komiteto bei Regi komiteto nariams. Taigi skelbiu uh, jungtinį posėdį baigtų, tačiau prieš tai dar suteiksiu žodį ponui Osvaldui ir jis galės pasidalinti baigiamosiamis e, pastabomis ir užbaigs posėdį. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai, nes. Uh, viskas užsitėsi, vis jau turime kitų um, įsipareigojimų. Tiek sako uh, keli dalykai. Mes visi palaikome sanglaudos uh, politiką uh, ir tai neapsiriboji, taigi siūlo apsirinkybūti mūsų tinklapiai, tai yra www collision, collisionalliance.com. Tai yra Sanglaudos alijanso tinklapis. Dėkoju poniai pirmininkė, dėkoju poniai komisariai. Ir e, skelbiu mūsų posėdį baigtų iki kitos miestų ir regionų savaitės. Manau, kad reikėtų susitikti dažniau, galbūt po pusmečio, nes, e, kaip matome, šiais laikais yra daug bendrai aptirtinų klausimų. Pone pirmininkė, norėčiau visus e, šiandieną pakviesti į aikštę mm, bus pristatomi 24 projektai, ponas Vanisaronas ir aš mm, pasisakys, mes dar nežinome, kas yra laureatai, e, tačiau e, atrinkta šimtas projektų ir jau dabar galiu nurodyti, kad jie visi yra pasiskirstyti Europoje. Vakar apsilankiau stenduose ir 7 mm, val. jeigu neklystu, e, kviečiu į aikštė, mm, bus pasiūlyta ir kultūrinė programa. Na ir kūrybingiausi projektai iš visos Europos bus apdovanoti. Ir aš manau, kad tai yra puikiai proga šiandien vakare susitikti ir 7 valandą, taip sakant, švesti sanglaudos politiką. Dėkoju, manau, kad tai mm, bus labai prasminga šios dienos tasa, Nu, dabar siūlau tęsti regi komiteto posėdį. Thank you. Yeah.

Dear ladies and gentlemen, may I ask the members of... Kolegos, paraginsiu regi komiteto narius atsisėsti savo vietas. Okay. Uh... Kągi. Pradėkime mm, pirmo regi komiteto darbo tvarkės punkto aptarimą. Taigi mes iš, išklausysime tyrimo pristatymą jį užsakė B teminis skyrius, teminis skyrius dėl energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančio energijai skirtos finansinės priemonės. Jau prieš kurį laiką e, regi komitetas e, pateikė šį prašymą B teminiam skyriui ir užsakėme tyrimą skirtą finansinėms priemonėms įvertinti. Kaip žinia, įgyvendinti gyventinimas yra numatytas 14-20 metų e, laikotarpiui. Paprašysiu rimties salėje. Ačiū. Taigi, e, tyrimo metu buvo įvertinti įrodymai ir iš anksnių periodai. Na ir 7-13 metų e, teisinį pagrindą ir buvo įvertintas tris teminės sritis, tai miestų raida, MVI, e, joms skirima parama, energijos veiksmingumas ir atsinaujant energija. Be to, tyrimo metu buvo įvertinta taip, kaip panaudomas finansinės priemonės energijai iš atsinaujančių šaltinių gauti ir energijos e, efektyvumą užtikrinti. Tokia, iškilus mokslininkai ponia Vijona Višleit, tikiuosi, kad tinkamai ištariu jos vardą ir pavardę, ir ponia Rona Mičiai dalyvavo šiame tyrimė ir jam vadovavo jos, abi dirba Europos politikos trimų centre E, jis yra prie Stratklaido universiteto. Mūsų laikas, aišku, ribotas. Todėl pirmiausia paprašysiu atlikti pristatymą, o po to pasikeisime nuomonėmis su regi um, komitetu. Taigi, ponės, prašom, žodis jums, kuri bus pirmoji. Labas rytas, dėkoju, ja, e, jau nebe rytas, jau kaip ir popietė prasidėjusi, dėkoju ponė Mikalova už jūsų įžangą. Taigi taip pat dėkoju, norėčiau, e, dėkoju už kvietimą, už galimybę pristatyti tyrimą, o taip pat ir už tai, kad apskritai buvo užsakytas šis tyrimas. Kaip supratau, jo rezultatai jau išplatinti, todėl dabar tik trumpai pristatysime pagrindinės tyrimo išvadas ir mm, apibendrinsiu pagrindinius mm, tyrimo ir atitinkamas ataskaitos elementus dėl mm, prezentacijos struktūros. Taigi, pirmiausia, norėčiau trumpai e, nušviesti bendrą politinį kontekstą. Antra, e, nušviesiu E, kokio masto yra um, teikiama parama finansinėms priemonėms, užtikrinančiams energijos gavimą iš atsinaujančių šaltinių ir veiksmingas panaudojimą. Toliau dar trumpai um, pakalbėsiu apie tai, kaip finansinės priemonės taikomas pratijoje, pristatysiu konkurius, uh, konkrečius atvejus, na ir taip pat nušviesiu kai kuriuos iššūkius bei to, ko pasimokime. Na ir galiausiai pakalbėsime apie finansinių priemonių panaudomą rezultatus ir pasidalinsime rekomendacijomis. Taigi bendras tyrimo politinis kontekstas yra ganėtinai sudėtingas. Jis apima tris tarpusiais politinius klausimus. Kiekvienas iš jų jau atskirai paėmus yra pakankamai sudėtingas. Pirmiausia, iniciatyva Europa 2020 ir ji apima ant traštes ir tikslus, kaip kad pavyzdžiui užtikrinti, kad 20 procentų visų, viso energijos sunavartojimas energijos būtų iš atsinaujančių šaltinių. Ir nuo 30 metų tie e, tikslai dar ambicingesni. Antra, ypatingas dėmesys finansinėms priemonėms ES politikos kontekste. E, Na ir finansinės priemonės duoda nemažai um, privalumų vietos lygių, jos, leidžia, jos pritraukia investicijas, taip pat leidžia taupyti sąnaudas ir pasiekime geresnių rezultatų. Tačiau kartais praktikoje nelengva taikyti tas finansinės priemonės. Na ir trečias elementas tai - Europos struktūrinių ir investicinių fondų vaidmuo. E, skatinant finansinių priemonių panaudojimą vietos ekonomikos kontekste. Dar tai yra susijęs ir su reguliavimo pagrindu, kuris yra pakankamai sudėtingas šiame kontekste. Taigi įvertinant politiką skirtą energijos veiksmingumui ištikrinti ir energijos gavybai iš e, atsinaujančių šaltinių e, skatinti, tai padėtis valstybėse narėse skiriasi. Taip pat e, yra ir kitų susijusių aspektų, kaip kad, pavyzdžiui, klimato aspektai ir tai, aišku, atsiliepia investicijoms į pastatus. Beje, pastatai yra didžiausias energijos vartojimo šaltinis Europoje. Na, taip pat yra ir ištekliai ir tai, aišku, tai atsiliepia energija iš atsinaujančių šaltinių, kaip, pavyzdžiui, saulės, vėjo ir kitos energijos rūšis. Ir, pavyzdžiui, vidurio Europoje dauguma pastatų energetinis veiksmingumas yra prastas. Taip pat ekonominė e, situacija, nuomeninė struktūra taip pat atsiliepia e, energijos gavybą ir panaudojimui. Na ir taip pat yra ir kitų veiksnių, e, kurie labai skiriasi tarp valstybių narių ir netgi jų viduje. Na, uh, Na ir dėl šių veiksnių e, labai e, skiriasi e, energijos efektyvumas, gavyba iš atsinaujančių šaltinių valstybėse narėse, nėra bendro vieningo vaizdo, yra skirtumo nacionalinių lygių. Ir jeigu pažvelgsi į parengtą ataskaitą 28 puslapyje, matote, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje skiriasi ir institucinė sąranga ir tai iliustruoja ir uh, iš to išplaukiančius skirtumus. Kitas dalykas, tai kiek reikia lėšų tam, kad būtų gyveninti klimato apsaugos e, tikslai. Komisijos vertimai energijos ir fiksimo srityje reikia 100 milijardų kas metus ir energija iš atsinaujančių šaltinių nuo 60 iki 70 milijardų per metus. Europos lygiu didžiausias e, išteklis užtikrintis energijos efektyvumą ir gavybą iš atsinaujančių šaltinių tai Europos struktūriniai investicijų fondai. Taigi, perinant prie e, panaudotų lėšų mastų, konkrečiai matote iš lentelės gerokai e, padidės e, finansavimas 14-20 metų laikotarpiu, lyginant 7, su 7-13 metų laikotarpiu, nuo 7-13 metų apie 12 milijardų eurų buvo skiriama energijai iš atsinaujančių šaltinių ir veiksmingumui. Mm Na, o nuo 14-20 metų e, numatyta skirti daugiau virš 30 milijardų eurų ir tai yra daugiau nei 9 procentai visų asignavimų. Na, dabar konkrečiai pažiūrėjus energijos veiksmingumą ir atsinaujančius šaltinius, tai matote, kad tarp dviejų laikotarpių yra nemažai skirtumų ir ne vien tik tais lygdant finansavimo lygį. 17-13 metų e, finansinės priemonės konkrečiai skirtas veiksmingumui ir atsinaučiant šaltims buvo naudojamas dešimtyje šalių, tačiau mm, daug. E, tai tai neatspindi tikrosios padėties, nes pagal Jessica programą nemažai projektų taip pat buvo skirti energijos veiksmingumui užtikrinti. Tai, tai yra nors vėlgi buvo panaudota tik tais labai nedidelis e, asignavimo skaičius, e, tik tai 4 procentai daugiausia vietos lygių, o 15 metų pabaigoje apie 467 mm, e, milijonų eurų buvo skirta finansavimui, tačiau tik tais apie pusę iš jų te pasiekė galutinius naudos gavėjus arba projektus. Na ir praeitą savaitę paviešintoje tyrimo apžvalgoje e, nurodyta, kad programų pabaigoje tarsi situacija buvo kiek geresnė bus geresnė. O 14-20 metų laikotarpį iš viso beveik trigubai padidintas teisignavimai energijos veiksmingumui ir energijos iš atsinaujančių šaltinių. Ir, pavyzdžiui, 20 šalių investuoja į mažą CO2 kiekio technologijas. Na ir m, mm, alokacijos, lyginant su aksesniu periodu, išaugo beveik 8 sikius. Na ir pirmoje ataskaitoje skirtai finansinių priemonių gyvendimui, naujame pirodė rodo, jog pažanga yra pakankamai e, lėta. 15 metų pabaigoje tik 34 milijonai pasiekė galtinius naudos gavėjus. Tai yra tik tais antrieji e, programavimo e, metai, planavimo laikotarpio metų ir reikia palūkėti kitos ataskaitos, kuri bus parengta šių metų pabaigoje. Taigi pagrindinės charakteristikos E, iliustruojančios finansinę paramą energijos veiksmingumui ir atsinaujantiam šaltiniam. Tai čia labai platus spektras ir susitelkėme tyrimė į keturias pagrindinės rytis - energijos veiksmingumas ir būstas, energijos veiksmingumas viešose erdvėse, pastatuose, kaip kad, pavyzdžiui, ir gačių apšvietimas, taip pat investicijos į energijos veiks, veiksmingumą ir energijos gavybą iš atsinaujančių šaltinių ir atitinkamą infrastruktūrą, o taip pat naujovės energijos veiksmingumo ir atsinaujančių šaltinių srityje srityje ir atitinkamos technologijos. Taip, skiriasi rinkos šios srityje, skiriasi ir motyvai. Kartais e, būstų savininkai nenori investuoti į um, veiksmingą energijos sunaudojimą, nes graža yra nedidelė, nuo kartais viešam finansavimui trūksta bendro finansavimo, nes siūlomi projektai yra rizikingi ir kompleksiški. Taigi būtent dėl šių priežasčių um, sting, stringa finansavimas šioje srityje. Taigi įvairūs sprendimai yra įvairūs, pavyzdžiui, dotacijos, paskalos, investuojant į uh, E, gyvenamųjų namų didesnį energetinį veiksmingumą per atitinkamus specializuosius bankus. Galima teikti tokias paskalas, o tarkim, kartais reikia investicijų, infrastruktūros, reikia e, galimybės dalyvauti naujoviškas technologijas siūlančių įmonių akcijų kapitale. Taip pat tyrimo metu buvo įvertintis įvairios finansavimo priemonės iš praėjusio e, laikotarpio. Pavyzdžiui, Slovakija ir Estija įgyvendino pastatų, gyvenamųjų pastatų e, izoliavimo projektus ir, kaip matote, buvo atliktos plataus masto investicijos ir tai reiškia, jog yra vykdomi E, panašus projektai. O, pažiūrėjau, Fidaje e, sistema Ispanijoje leido palaikyti įvairius projektus, kaip, pažiūrėjau, transporto projektus, e, saulės energijos projektus, investicijos į viešus ir privačius pastatus, toliau vėlgi Slovakija. Įvertiname konkrečią investavimo priemonę, kuri leidžia investuoti į MVI, kurios vykdo įvairius projektus. Ir vėlgi čia matome, kad uh, E, investavimo mastai buvo ganėtinai menki. Taigi, kaip matote, skiriasi mm, e, galutiniai gavėjai, investavimo mastai, projektai ir panašiai. Nu, dabar dėl dabartinio laikotarpio. Tai e, nemenkai pasikeitė įvairūs reglamentai, sąlygojantis finansinių priemonių panaudojimą. Ir kaip anksčiau buvo jau minėta, daug kas e, skundėsi dėl to, e, kad 7-13 metų laikotarpį teisinis pagrindas e, nebuvo tinkamas ir todėl 14-20 metų laikotarpį buvo pasiūlyti naujų teisėkuros sprendimų. Taip pat e, buvo kritikuojama komisija dėl to, kad ji nepatikė pakankamai gairių dėl to, kaip panaudoti finansinės priemonės. Ir to pasiekoje komisija reagavo, parengė platų dokumentų rinkinį, skaitant ir techninės rekomendacijas. Ir tai buvo daroma bendradarbiaujant su Europos investicijų investicijų banko. Taip pat buvo pasiūlytas daugiau gyvendinimo variantų. Dauguma iš jų yra labai naujoviški ir, pažiūrėjau, tai susijęs su viešuoju. Viešasis pirkimas yra parengta atitinkama lentelė. Taigi, kaip matote, gerokai pagerėjo padėtis, tačiau išlieka nemenkų iššūkių. Taigi, kokie šie iššūkiai? Kai kurie išlieka tie patys, lyg, lyg, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, mm, nes e, daugumai tai įmonių reikia finansinės paramos įgyvendinant energijos veiksmingumo ir gamybos iš atsinaujančių šaltinių projektus. Taip pat manome, kad teisinis reglamentavimas yra pernelik sudėtingas ir sukuria kliučių. Na ir to pasiekoje finansavimo priemonės menkai, bent jau likščiol atsiliekta įgyvenimo. Taip pat valstybės pagalbos e, srityje yra problemų kai kuriais atvejais jos trūksta, nu, o finansinių uh, tarpininkų atranka, um, siekiant įgyvendinti tas finansinės priemonės, taip pat buvo ganėtiniškai, ganėtinai sudėtinga, trūko kaip ir pasitikėjimo, bendrų projektų. Kai kurie iššekliai išlieka, e, kaip kad ir anksčiau. Uh, nes sudėtinga pritraukti įvairius interesuotus asmenis, kurie kartais neišmano esi taisyklių, yra ir techninių problemų susijusių su investicijomis į mažą CD kiekį technologijas, taip pat yra ir iššūkių susijusių su e, finansinių priemonių skirtų investicijoms į energijos efektyvumą ir gamybą iš atsinaujančių šaltinių specifiką. Kartais ne, e, nelengva sukaupti ekspertinės žinias, rasti kvalifikuotų fondų, vadybininkų, kartais tiesiog gavėjai e, nėra linkę panaudoti atitinkamas finansinės priemonės skirtas e, veiksmingumui didinti. Kaip rodo ataskaita, e, labai skiriasi kontekstas, tikslai, priemonės e, šioje srityje ir labai Mm, galimybės perkelti gerą praktiką iš vienos šalies į kitą taip pat yra ganėtinai menkos, tačiau vis dėlto sukaupėme patirties šioje srityje. Svarbiausia, reikia. E, pa, susidaryti bendrą vaizdą, kuris geriau leistų suvokti, kaip e, projektai prisideda prie tvarios raidos. Ir projektų vykdytojai turėtų užtikrinti informacijos sklaidą. Estijoje, pažiūrėjau, sukaupta geros patirties. Antra, reikėtų didinti informavimą, samoningumą ir finansinės priemonės gali visai e, prasmingai panaudoti, dot, e, papildyti dotacijas skirtas, pažiūrėjau, galimybių tyrimams. Trečia, e, bandomieji projektai vadina svarbu vaidmenį ir vėliau, pavyzdžiui, po sukaupus patirties juos galima būtų atitinkamai adaptuoti tam, kad jie labiausiai atitiktų poreikius. Ketvirta, reikia padidinti lankstumą nes kai kurie e, tyrimai, kuriuos vertimai rodo, jog laikotarpio metu buvo daromi pokyčiai ir kadangi gyvenimo laikotarpio gali e, keistis bendras kontekstas ir sąlygos, reikėtų turėti galimybę keisti ir investicijų finansavimo strategijas. Toliau reikia mm, pritaikyti projektus prie vietos e, ekonominių ir kultūrinių aplinkybių. Taigi reikia e, individualių sprendimų. Na ir galiausiai e, labai svarbu pasimokinti ne vien tik tais iš kitų valstybių narių patirties, bet ir iš patirties iš ankstesnių laikotarpių. Tai reiškia pasižiūrėti reikia tiek į energetikos sektorių ir kaip matome, kartais e, įgyvendinant projektus kaupiasi patirtis ir to pasakoje tobulėja ir patys projektai. Taip, rezultatai. Dėl įvairių priežasčių finansinių priemonių šios rytyje labai sudėtingai gyveninti jų rezultatus. Pirmiausia, e, iš viso nelengvai vertinti bet kokių finansinių priemonių sėkmę ir rezultatus. Taip pat nelengva įvertinti ir e, paramos energijos efektyvumų ir gamybą žinaujančių šaltinių e, sėkmę. Tai yra iššūkis. Na ir be to e, laikotarpį yra pakankamai trumpi ir to pasakoje ne visuomet per trumpą laikotarpį šalyje jau galima matuoti apčiopimų rezultatų. Taip pat kyla mm, mm, klausimų susijusių su priemonių tinkamumu ir palyginamumu. Na ir kartais um, trūksta standartizuotų rodiklių. Ir pavyzdžiui, Estijos paramos pastatų renovacijai sistema mm, buvo e, iš pradžių sėkminga ir davė postumį komercinį rinkai tokiam sistemam sukurti, tačiau vėliau jas buvo atsisakyta, nes e, vis dėlto galbūt tie standartizuoti rodikliai nepasitvirtino. Na ir tiesą sakant, pas, šiame tyrimė nėra kažkokių labai apčiopiamų rekomendacijų. Na, bet vis dėlto E, galbūt reikėtų atsijėti fondo egzistavimo laikotarpį nuo programos vykdymo laikotarpių ir galbūt e, reikėtų kažkokio tarpinio perėmimo laikotarpio vietoj to, kad dirbtinai būtų uždarytas fondas. Antra, reikia užtikrinti reguliavimo stabilumą. Daugelis um, valdymo institucijų dabar jau pasimokė, sukaupė patirties šią srityje, būtų gaila to atsisakyti. Taip pat tas pats pasakytina ir apie pajėgumų kūrimą, mokymasi iš politinės sukauptos patirties ir, pavyzdžiui, komisija teikdama e, techninę paramą per įvairias pagalbas platformai galėtų nešti savo indėlį. Na, o taip pat reikėtų e, geresnės kokybės finansinių priemonių įvertinimo ir analizės tam, kad galima būtų geriau suvokti, kas pasitvirtina, kas gerai pasitvirtina o kas ne. Tiek iš mano pusės dėkoju. Thank you. Thank you. Dėkoju už studiją. Ačiū e, už pristatymą. Žodis kolegos jums. Turime labai nedaug laiko, gal 15 minučių, bet jeigu kažkas norėtų pakomentuoti ar užduoti klausimų, dabar kaip tik tas metas. Klauskite. Everything is clear. Viskas aišku? Gal kažkas tartų žodį iš e, komandos narių dirbusių prie šios studijos? Na, nemanau, kad apibendrinimas buvo labai trumpas, bet vienas iš dalykų, kuris paaiškėjo, kaip sunku yra naudotis finansinėmis priemonėmis. Ir, ir prideda dar labiau kompleksiškumo prie tų visų techninių aspektų, kalbant apie energetikos efektyvumą ir atsinaujančių energijos šaltinių naudojimą. Tai būtent tas svarbus aspektas ir yra. Kai dėl uh, kitų aspektų svarbu yra turėti geresnę politiką, siekiant išsiaiškinti, kaip veikia tos priemonės. Ir galėtume išsiaiškinti, kas yra iš tikrųjų efektyvu, kas ne. Galbūt būtų galima pagalvoti labiau apie tos finansus, apie geresnį nukreipimą, kai kurios naudos tiesiog nespėjama suvokti. Pavyzdžiui, Estijos pavyzdys buvo vystoma rinka paskolom šioje srityje. Mes atlikome stebėjimą. Ir taryba visiškai maloniai atsiliepė į mūsų pastebėjimus, kad reikėtų pagerinti e, gyvenimo kokybę ir e, atkreipti dėmesį į investicijas. Na, mm, Vietoj to, kad būtų žvelgiama į jungtinės schemą, kur buvo pasirinkta politika investuoti labiau į mažas jėgainės, mes manome, kad reikia atkreiptėmės į projektų kokybę, numatyti naujas investicijas, kurias būtina tinkamai finansuoti taip pat būtinai traukti privatų sektorių. Vėlgi galime paminėti, kad tai yra sėkmės istorija, bet ji nebūtinai atsispindi tuose standartizuotose rodikliuose, kurie, nu, kuriuo padeda įvertinti, kiek projektas buvo sėkmingas. Pirmininkė, dėkoju, iš tikrųjų labai svarbi pastaba. Esu tikra, kad kolegos turės laiko peržvelgti visą studiją, tuomet atsiras daugiau klausimų. Bet e, dabar turiu Jums padėkoti už Jūsų pranešimą, ačiū, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Ir dabar tęsime toliau darbą pagal mūsų darbo tvarkę. Pereiname prie punkto numeris 13 koordinatorių sprendimų tvirtinimas. Sulaukėme koordinatorių sprendimų ir noriu paklausti, ar galime juos patvirtinti. Taip? Komentarų regisi nėra. Dabar kiti klausimai. Pone Krėl norėtų informuoti komitetą apie dėrybas dėl omnibus klausimo. Galite informuoti mane, gerbiama kolegė, sako pirmininkė. Na, dabar bandau kaip tik įvertinti, kiek čia trumpai ir ilgai pasisakyti. Man atrodo, kad čia yra ir kai kurie šešėliniai pranešėjai, jie visuomet dalyvauja. Taigi dabar galiu pasisakyti trumpai ir glaustai. Tiesą sakant, visai neblogai e, pasistumė prieminį trilogose. Komisija, taryba ir parlamentas yra pasirengę siekti kompromisų. Na ir to pasiekoje dirbame ko ne per sparčiai. Jeigu teisingai supratau, e, Badž ir Konte komitetai derasi gerokai lėčiau ir gali būti, kad artimiausiai ateityje dėl to kils problemų, nes e, dėl kai kurių klausimų, pažiūrėjau, dėl finansinių priemonių arba, pažiūrėjau, dėl patikrų, e, iš principo sutinkame, tačiau visą tai dar reikės derintis su dėrybomis, tiesioginis dėrybomis dėl finansinės tvarkos. Na, o dabar trumpai nu, apžvelgsiu tai, kas mus konkrečiai įdomu, pažiūrėjau, solidarumo fondas. Ir čia mm, nėra pasiektas sutarimas, mes norėtume, kad procedūros būtų kiek supaprastintos. Taryba nėra nusteikusi su mumis apie tai kalbėtis, nenori keisti finansinės tvarkos. Mhm. Ir jeigu ir toliau laikysime šių pozicijų, nepasieksime sutarimo, todėl rytoj uh, apie tai kalbėsiu su pone Greslė, pagrindinė pranešėja, ir bandysime kažką pasiaiškinti dėl Europos regioninio fondo taip pat nėra pasiektas tarimas nei dėl kultūros ir turizmo projektų. Beje, noriu atkreipti kolegų dėmesį štai ką man rodos, kai kurios valstybės narės išpla, išvystė ganėtinai plačią lobistinę veiklą. Komisija nurodė štai, ką yra nustatyta arba bent jau pasiūlytas tam tikra viršnė riba. Na ir komisija teigia, kad 90 procentų visų projektų, kurie yra kažkur nugulę stalčiuose, nepasiekė šios ribos, o likusieji tai jiems e, gali būti taikoma ta mūsų numatyti šimtis ir taip galima būtų spręsti jų klausimą. Ir komi, parlamento pozicija šiuo atveju yra nuosekli yra tam tikrų problemų, kurios atsirado dėl to, kad skiriasi praktika valstybės narise. Pavyzdžiui, e, skiriasi požiūris tai, kas yra naudos gavėjas arba e, skiriasi e, finansinių institutų veiklos tvarka, nes, pavyzdžiui, yra ypatingas sudėtis susiklošius Italija, tačiau manau, kad visai neblogi kompromiso šansai. Beje, pasiekta visai nemažai kompromisų, be kitako ir dėl finansinių priemonių. Uh, Be kita ko, e, parlamentas ir pirmininkantys šalis e, visai sutarė, pažiūrėjau, kad dėl to, kad reikia išbraukti 30a straipsnį, tai yra, kad reikia gražinti ezi lėšas ir tuomet e, komisija tai gali panaudoti kaip garantiją EFSI. Na, mes dėl to sutarėme ir komisija po to pateiks atitinkamą deklaraciją, paaiškinimą. Beje, atsiprašau, dėl EFRA pamiršau paminėti dar štai, kad ten esame pateikę siūlomų pakeitimų dėl pabėgėlių. Na ir kaip paaiškėjo, tai nėra toks jau paprastas klausimas, nes jeigu vartosime tas formuluotės, dėl kurių susitarėme regi, tai tuomet. Mm, negalėtume toliau teikti finansinės paramos primimo centrams, kuriuos atvyksta e, žmonės. Tai yra žmonės, kurie dar sakoma, kad tai yra asmenys neturintis tarptautinio statuso. Mes visiškai to ir nesiekėme. Tiesiog norime užtikrinti, kad jie gautų pagalbą. Kitas dalykas yra nepilnamečiai, nelydimi vaikai nebūtinai jie turi turėti e, pripažintą tarptautinį statusą, tačiau Vėlgi, kai kurios atskiruose valstybėse narėse uh, jiems skiriama ypatinga parama valstybės narėse ir mes neturėtume užkirsti tam kelio. Taigi reikėtų paieškoti tinkamų formuluočių. Tai dar aptarsime vėliau ir su uh, šešėliniais pranešiai ir turiu pripažinti, kad esu pasirengusi ko ne paremti pirminį komisijos pasiūlymą, bet tai dar pasiaiškinsime per šešėlinių pranešėjų uh, posėdį. Taip, yra aspektų, dėl kurių dar neišsiaiškinta, pavyzdžiui, ir dėl finansinių priemonių, pavyzdžiui, garantijos, jeigu prarandamos subsidijos arba bendro finansavimo klausimas tų projektų atveju, kai jie yra finansuojami per EZR ir EFSI mes siūlome, kad e, sanglodos politikos pagrindinės mintis turi išlikti, kai kuriais atvejais turi būti užtikrintas bendras finansavimas, komisija ir taryba tam pritarė. Tiesa, reikia dar pasitarti, kiek toli bandysime žengti čia į priekį, ar galima čia siekti kompromiso. Beje, parlamentas e, labai pasitikinčiai mano, kad visiems galima pasakyti, ką daryti, ko nedaryti ir todėl regi buvo patvirtintas pakeitimas, kuris nurodo audito rūmams atlikti tam tikras kontrolės ir po to atitinkamai parengti ataskaitas. Na ir po to atskiros teisės tarnybos mums nurodė, kad parlamentas neturi tokios kompetencijos. Aš, na, supratau šį argumentą ir atitinkamą pakeitimą išbrukime. Beje, labai ginčiamasi dar dėl štaiko. Ir pažadu, kad ties šiuo klausimu toliau dirbsime, tai yra projektų matomumas. Ir nuolat tenka konstituosi namuose ir regionuose, kad nepakankamai informuojama apie tai, kiek lėšų yra finan... investuojama regionuose iš Europos biudžeto, e, trūksta komunikacijos, todėl esame pasiūlę atitinkamų pakeitimų. Komisija ir taryba siūlo, pabrėžia, kad jų galva ši mintis yra gera, tačiau nesinorėtų, kad kažkas keistųsi, nesinorėtų, kad būtų min, minima konkrečiai skaičiais, kad pavyzdžiui, jeigu projektų minimalus biudžetas yra konkrečiai štai toks, jeigu projekto mastas, e, mastas yra ap, yra tokie, jie turėtų būti plačiau pristatomi. Komisija be savo ruoštų dabar pateikė pasiūlymą kuriame daug perimta ir mūsų minčių, tačiau nėra minimi konkretus skaičiai. Aš manau, kad jeigu tai rimtai žiūri ir tai reikia žiūrėti rimtai šiais laikais, kai ES susiduria su plačiu skentutizmu, todėl manau, kad būtent šiais laikais reikia išlikti atkakliais. Na tiesa, rytoj pažiūrėsime, kaip seksis, bet atrodo, kad dėl šių aspektų kils nemažai ginčių. Na ir pabaigai dėl energijos efektyvumo, tai aš, kaip suprantu, yra. Panašios tarybos parlamento komisijos pozicijos visi sutrime dėl to, kad reikia supaprastinti administravę, komisija patrenks atitinkamą deklaraciją. Taigi galbūt tvarka bus supaprasinta ateityje. Kaip supratau, biudžeto ir komunikacijos komitetas e, veikiausiai trialogus užbaigs sausio mėnesį ir tai reiškia, ir mes išlošime šiek tiek laiko ir jį turėtume panaudoti tam, kad vienas ar kitas aspektas būtų nuodugniau aptartas, būtų keičiamas argumentais. Na, o iš esmės esu ganėtinai maloniai nustebinta to, kad visai neblogai stumėmės į priekį. Dėkuoju. Thank you. Thank you very much. This is uh, really very Labai pozityvus signalas. Nes klausimas sudėtingas šiaip. Sunku dabar dirbti prie mūsų šimtinių kompetencijų klausimų ir tuo pat metu uh, išlaikyti reikiamą greitį ir laikytis tos krypties, kurią mums teikia biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetai. Turime būti lankstesnė. Na, bet kuriuo atveju ačiū už jūsų apžvalgą, tai yra regi pozicija dėryboms. Ir rytoj vėlgi bus šešėlinių pranešėjų sustikimas ir trilogas ir šiandien dar vyks šio pobūdžio sustikimo. Tai buvo Paskutinis informacinis klausimas rubrikoje kiti klausimai. Pono Vanysaraus nėra. Ir man atrodo, galima manyti, kad jau visus kitus klausimus būsim ir išnagrinėjom. Noriu tik priminti, kad kitas mūsų posėdis vyks penktadienį, lapkričio 22 dieną. Jis prasidės 15 val. po pietų ir taip pat lapkričio 23 dieną tęsis. Tokia būtų paskutinė informacija. Pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams už jų darbą. Rytmetys buvo tikrai intensyvus, nelengvas. Baigėme šiuo, šitą e, regi komiteto posėdį. Ačiū visiems.